Pan przewodniczący! Uh, good afternoon, ladies and gentlemen. I would like to... Gerbėmiai, maloniai prašau jūsų susėsti. Pradėsime iškart mūsų posėdį. Kaip tikriausiai žinote, Europos parlamente uh, jums užtikrintas vertimas į daugiau kaip 20 kalbų jūsų gimtasias kalbas. Matote kabinas, juose dirba vertėjai. Tai yra labai patogu ir mums toks patogumams visiems Europos parlamente labai patinka. Galima kalbėti gimtają kalbą. Dabar norėčiau pasveikinti du E, Lenkijos parlamento vadovus, e, Seimo maršalę e, Eva Kopač ir taip pat Senato vadovą. Jie kartu su Europos parlamentu surengė šį susitikimą. Ir taip pat sveikinu atvykusius nacionalinių parlamento atstovus ne pirmą kartą istorijoje po e, Lisabono stoties įgaliojimo e, susitinkame, kas pusmetį vyksta bendri parlamento susitikimai, svarstame svarbiausius klausimus ES, aptarėme varkų, vakarų Balkanus, Europos energetikos bendruomenę, tai buvo mums visiems labai svarbus klausimas, kalbėjome apie krizę prieš metus, taip pat klimato kaitos dalykus aptarėme. Tokios mūsų pastarų keturių sustikimų temos. Taip pat sveikinu kolegas iš Europos parlamento. Mes visi Europos parlamento e, nariai sveikiname ir kitus svečius. Mums malonu kartu pasikalbėti. E, Maiklas Tichon socialinio saugumo departamento vadovas iš tarptautinės darbo organizacijos pas mus lankosi taip pat. Labai dėkuoju Jums už atvykimą. Ir rytoj kalbės Lenkijos e, socialinių reikalų ministras ir taip pat Laslo Antoras užimtumo ir socialinių reikalų ministras e, ryte šie du asmenys pasakys, ministras Kamiš ir ponas Andoras. Dar kartą norėčiau pasakyti, jog mes pagal Lisabonos sutartį privalome palaikyti kaip galima e, glaudesnius ryšius. Ši nuostata išdėstė Lisabonos sutartį yra puikiai. Ir kaip puikiai žinote, šis sustikimas e, skirtas labai svarbioms temams aptarti vyks trys diskusijos. Jūs e, žinote, kokios temos tų atskirų diskusijų. Nereik, neskaitysiu pavadinimų tų temų. E, man kur kas patogiau yra kalbėti savo gimtają kalbą. Prašau visų užsidėti ausines. Aš dabar kalbėsiu lenkiškai. E, Pone parlamento vadovė, ponas Lenkijos parlamento vadovė, e, Lisabonos sutartis įsigaliojo prieš dviejus metus, tai yra pirmoji sutartis, kuri aiškiai kalba apie tai, kad būtina nuolatos reguliariai rengti sutikimus su nacionaliniais parlamentais. E, tai yra labai svarbus E, mūsų demokratinių prievalių elementas, nacionaliniai ir Europos parlamentai renkami panašiai, tiesiogiai, visuotiniu balsavimu. Europos parlamentas labai daug dėmesio skiria tokiems bendriems susitikimams. Mes dažnai susitinkame su nacionaliniais parlamentais, Europos reikalų komiteto atstovais pagal COSAC e, sistemą. Taip pat reikia pabrėžti, kad dabar mes bandome pagalvoti apie būdus, kaip bendradarbiauti užsienio reikalų saugumo ir gynybos srityse. Tai labai svarbu ir mes norime, kad šios politikos kryptis ES būtų sustiprintos. Kaip žinia, Lenkija, kaip pirmininkaujanti šalis, bendradarbiaudama su Europos parlamentu, pasiūlė e, šią temą diskusijoms, tai labai aktuali mūsų piliečiams tema. 160 e, milijonų, 16, 116 e, milijonų žmonių kenčia nuo skurdo ir 43 milijonai nuo bado. Europos e, Sąjunga siekia panaikinti badą visame pasaulyje, taigi reikia dirbti ir Europos Sąjungoje. Vienas iš e, liūdniausių dalykų yra nedarbas, ypač tarp jaunimo, kai kuriuose regionuose Europos pietuose daugiau kaip 40 procentų jaunuolių neturi darbo. Būtų labai gerai, jeigu mūsų politika ir daugiametė finansavimo programa leistų mums šalinti šias problemas įskaitant e, nedarbo pusantro milijono naujų darbo vietų buvo sukurta gyvendinant sanglaudos politiką 2000-2006 metais. Tai yra didžiulis rodiklis. E, vien sanglaudos politika e, prisidėjo prie tų darbo vietų e, kūrimo. Taip pat labai svarbi yra ir žemės ūkio politika. Kita problema, su kuria susidurėme, yra gyventojų senėjimas. Iki 2050 metų žmonių, kurie bus vyresni negu 65 metų skaičius padvigubės, lyginant su dabartinė situacija. Ir mes e, galime pasidžiaugti, kad gyve, žmonės gyvena ilgiau dėl to, kad gerėja sveikatos apsauga bet e, taip pat prisiminkime, kad gimstamumas ES yra žemas ir kaip galima greičiau mes turėtume spręsti problemas susijusias su pensijų sistemomis. Reikėtų mm, didinti e, pensinį amžių. E, neturime kito pasirinkimo, turime dirbti ilgiau, turime labiau taupyti. Puikiai žinote, kad mūsų problemos yra susijusios su skolomis daugelie šalių. E, E, daugelis šalių gyvena skolon, taip sakant. E, paskolas turės gražinti kitos būsimos kartos ir tai nėra labai etiška, mes to neturėtume daryti, neturėtume tiek prasiskolinti, kad mūsų vaikai ir anūkai turėtų uh, mokėti mūsų skolas, turėtume pergalvoti savo strategiją, turėtume mm, galvoti apie naujus projektus, turime dirbti ilgiau, turėtume e, siekti didesnio gimstamumo, reikia daugiau teisių užtikrinti moteriams, siekti tikro lygiateisiškumo ir reikia e, pagerinti, sustiprinti motinystės statusą, reikia galvoti apie moteris, kurios nori turėti vaikų ir manau, kad visos moteris nori turėti vaikų. Uh, reikia siekti, kad jos e, galėtų sulaukti pagalbos, kad e, joms nereikėtų palikti darbo rinkos. E, kaip žinia, Europos parlamentas yra patvirtinęs rezoliuciją šiuo klausimu visai neseniai joje sakoma, kad reikia siekti padidinti gimstamumą, reikia užtikrinti deramas darbo sąlygas žmonėms, e, kurie yra vyresni nei 65 metų. E, ponios ir ponai, aš e, esu tikras, kad jūs kalbėsite apie visus šiuos dalykus diskusijose per ateinančias valandas vakare. E, susitiksime per iškilmingus pietus, rytoj diskusijos tęsis, o dabar dar kartą norėčiau pabrėžti, jog krizės laikotarpis yra toks laikotarpis, kuris, tikiuosi, e, leis mums peržiūrėti savo politiką, leis pagalvoti apie socialinę užimtumo politiką kartais mes be krizės neprimtume tokių priemonių. Mes e, turime suvokti, kokie milžiniški iššūkiai mūsų laukia, turime juos atremti ir pasiūlyti deramus e, sprendimus. Pagalvokime apie pokyčius, pagalvokime apie tai, kad reikia įdėkti naujus darbo kodeksus, pagalvokime apie pensijų sistemas, apie tai, kad reikia uh, E, siekti didesnio gimstamumo. Galvokime apie tai naujai ir tą galime padaryti krizės laikotarpiu. Aš e, padariau tokių keletą pradinių pastebėjimų, o dabar norėčiau paprašyti Lenkijos Seimo maršalę ponę Eva Kopač e, vadovauti kitai diskusijos daliai ir prašyčiau jūsų pirmiausiai padaryti, tarti įžanginį žodį. Panie Przewodniczący, Ponas Pirmininkė, gerbėmieji pirmininkai, gerbėmieji Seimo e, parlamento nariai, Džiugiuosi galėdama pasisveikinti šiame bendrame posėdėje, kurį rengia Europos parlamentas, Lenkijos Seimas ir Senatas. Aišku, dabar pirmininkauja Lenkija Europos Sąjungoje ir man didelė garbė šiandien čia kalbėti. Man didelė garbė pradėti jau 11 parlamentinę konferenciją, kurią rengia pirmininkaujanti Lenkija. Tai, kad jūs čia dalyvaujate ir dalyvaujate aktyviai, rodo, kad e, parlamentas vaidina vis svarbesnį vaidmenį Europoje. Mums tenka dabar galinėtis su krize. Juo labiau mūsų vaidmuo yra šiuo metu aktualus. Aš norėčiau padėkoti Europos parlamentui už šį mūsų dviejų dienų bendro darbo organizavimą. Susitinka nacionalinių parlamentų nariai ir Europos parlamento nariai. Ir tai, aišku, labai svarbus bendradarbiavimas ir Lenkijai. Gruodžio pirmą su jais dviejai metai, kai įsigaliojo Lisabono sutartis. Dabar turime naują ES institucinę sąrangą. Ji leidžia parlamentams aktualiau dalyvauti teisėkuroje ir politikos formavime. Mes turime užtikrinti, kad būtų laikomasi subsidiarumo ir proporcingumo principų, kūrėme laisvės teisingumo erdvę Dalyvaujame dabar visose sutarčių keitimo procesuose ir aktyviai dalyvaujame parlamentų bendradarbiavime. Norėčiau pabrėžti būtent šį paskutinį aspektą, todėl kad bendradarbiavimas tarp parlamentų leidžia ir piliečiams aktyviau įsitraukti į diskusijas svarbiausiais klausimais susijusiais su ES ateitimi. Ir mūsų šios dienos susitikimas yra geras tokio proceso pavyzdys. Gerbėmėji ES šiuo metu išgyvena ypatingą laikotarpį. Ekonominė krizė ją turi įveikti ES vieningai ir mes turime imtis atitinkamų veiksmų, bendrų veiksmų ir pasirinkti tokius sprendimus, kurie leis užtikrinti ramę ir stabilę visų valstybių narių piliečių ateitį. Jeigu Europa ketina siekti savo tikslų ir eiti darnaus vystimosi keliu, turime tinkamai atsižvelgti į pokyčius ES visuomenėse ir spręsti uždavinius kylančius ES valstybių narių piliečiams. Būtent todėl mes siūlome šios, šios dienos susitikimus skirti socialiniai sanglaudai ir demografijos pokyčiams Europoje. Visuomenė Europoje senėja. Tai reiškia, kad e, tenka labai didžiulis krūvis pensijų sistemoms. Ir tai, aišku, kelia grėsmę tvariam ES ekonomikos vystimuisi. Kita vertus, mes turime didžiuotis tokiu civilizacijos pasiekimu kaip vidutinės gyvenimo trukmės pailgėjimas, pagerėjo socialinės sąlygos ir darbo sąlygos visoje ES. Ir jeigu šios aspektus reikia tinkamai susitelkti, tinkamai bendradarbiauti ES lygmenių, vystant konsoliduotą politiką. ES negali veikti be vieningos visuomenės. Mes turime užtikrinti atitinkamą užimtumo lygį, investicijas į kvalifikacijų, švietimo e, stiprinimą, taip pat kovą su skurdu visose ES regionuose. Būtent todėl, kaip tik dabar šiuo sunkiu ES laikotarpiu, mes turime sutelkti savo pajėgas ir sumažinti neligybę ar skirtingas vystimosi sąlygas skirtingose regionuose. Tai turi būti vienas ir Europa 2020 strategijos elementų. Kita vertus turime užtikrinti ir visų ES valstybių narių solidarumą. Šios dienos e, susitikimo metu mes sutelksime dėmesį į tris svarbiausias sritis. Pirmiausia, kalbėsime apie ekonominės ir biudžetinės pasiekmes, kurias turės demografiniai pokyčiai. Taip pat kalbėsime apie regionų plėtrą. Tai bus antrosios diskusijų grupės tema ir galiausiai trečia tema užimtumo politikos pokyčiai. Ir demografinės tendencijos. Ir šios dienos diskusijose mes galėsime aptarti visus šios klausimus, įvardinti svarbiausias problemas, kurios ekonominės krizės metu dar labiau išryškėjo ir kurių, kurias turime veiksmingai spręsti jau šiandien. Taigi aš tikiuosi, kad e, šis susitikimas, jo išvados turės poveikio diskusijose apie demografinius pokyčius ES. Prisiminkime, kad nuo šių diskusijų rezultatų priklauso ne vien mūsų ateitis, bet ir kitų Europos gyventojų kartų ateitis. Taigi pasinaudokime šią galimybę ir pasirūpinkime bendra ateitimi ES. Tikime, kad šios dienos susitikimas, ypač atsižvelgiant į tikrai sudėtingą ekonominę ir politinę situaciją, bus vertingas indėlis į vykstančią diskusiją apie socialinę sanglaudą ir demografinės tendencijas ES. Ačiū, ačiū ponė pirmininkė už tas pastabas, kurios yra labai svarbios ir apibrėžia mūsų diskusijos rėmus. Taigi dėkojame, kad įvardijote aiškiai visas tris temas ir dabar prašysiu pono pirmininko, ponios pirmininkės perimti pirmininkavimą šiai diskusijai. Dabar noriu suteikti žodį specialiam žo... svečiui šios dienos posėdėje, ponas Michael Tihon, Tarptautinės darbo organizacijos socialinės apsaugos departamento direktoriui. Thank you, Madam President. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Gerbėmieji Europos parlamento nariai, Seimo senato nariai, kitų nacionalinių parlamentų nariai. Tarptautinės darbo organizacijos vardu norėčiau padėkoti ponai Būzdikui, poniai Kopač už suteiktą galimybę kreiptis į e, esančių salėje parlamentarus. Norėčiau taip pat pristatyti Tarptautinės darbo organizacijos požiūrį į e, pasikeitimus, kaip besikeičiančias e, socialinės sąlygas, apie solidarumą tarp kartų. Jūs prašėte, kad aš trumpai pristatyčiau jums šiandienos ir rytojaus temas. Aš taip darydamas padarysiu tris dalykus. Pirmiausiai e, priminsiu kai kurios svarbiausius faktus apie demografinius pokyčius, e, paskui kalbėsiu apie socialinius ir ekonominius pokyčius ir apie tam tikras politinio pasirinkimo galimybę susijusią su demografiniais pokyčiais. Aš te turiu dešimt minučių, taigi labai greitai turėsiu viską pristatyti. Dabar keletas faktų ir e, duomenų, kurie, kai kurie iš jų yra daugiau ar mažiau žinomi, kai kurie ne. Mes esame girdėję apie įvairias kreives e, susijusias su e, e, vyresnio amžiaus gyventojais ir 103 procentais iki 16 metų išauks priklausomybės vyresnio amžiaus gyventojus rodiklis. Tai reiškia, kad turime kalbėti apie vaikus ir aktyviai dirbančius gyventojus. E, kai kurie duomenys pasikeis 60 procentų. Taip pat reikia paminėti e, transportą, kuris turės būti skiriamas priklausomiems nariams Europos Sąjungoje. E, procentas atrodo yra didelis, bet jisai netoks didelis kaip demografiniai koeficientai. E, E, bet e, tai turės labai didelio poveikio socialinės apsaugos sistemams. Ir ES mm, būtent šiuos dalykus numato. Mes e, tikimės, kad tarp 2010 ir 60 metų mm, pajamos bendrosios žmonių sumažės, o tuo pat metu, pačiu metu e, padidės sumos skiriamos pensijoms. Europos komisija yra paskaičiausi, kad socialiniams reikmėms Europos Sąjungoje bus išleidžiama 4,6 e, procento daugiau nuo BVP iki 2060 metų ir tai yra mažiau negu 1 procentas per dešimtmetį. Kai kuriuose šalyse gali įvykti esminių pokyčių, tačiau kol kas matome, kad galime lyg ir suvaldyti šią problemą. Tačiau žinome, kad be fiskalinių finansinių iššūkių e, bus ir kitų. Tai susijęs su globalizacija, ekonomikos poveikiu. Mes e, galime tikėtis, kad e, darbingo amžiaus žmonių sumažės ir kad reikės mažinti užimtumo e, lygį per e, ateinančius dešimtmečius. E, tarp 30 ir 50 metų gali sumažėti per pusę augimo tempai lyginant su 2040 metais. Taip pat reikia į m, mm, tuos dalykus žiūrint nepamiršti, kad e, nuo 98 metų e, bendras Europos mokesčių BVP koeficientas sumažėjo daugiau kaip pusantro, tų, e, pusantro procento. Tuo pačiu metu turime prisiminti, kad sumažėjo e, atlyginimo e, ir BVP santykis Europoje maždaug pusantro procento e, sumažėjo tas rodiklis nuo 2000 e, metų. O e, produktyvumas darbuotojų nuo 70 metų augo greičiau negu atlyginimas. E, mes e, matome, kad vyksta konkurencija pasaulio mastu, taip pat Europos Sąjungoje dėl e, darbo kaštų tai sukels tam tikrą spaudimą. Ir jūs jau turbūt esate girdėję apie tam tikras problemas. Mes e, Taip pat turime galvoti, kas atsitiks, jeigu mes nepakeisime jokių priemonių. Ar Europa kentės nuo konkurencinio atsilikimo? ir ar neatsitiks taip, kad dabartinės darbo sąlygos nebebus tokios produktyvios. E, ji gali atsitikti, kad augimas stagnuos arba netaps e, neigiamas ir taip pat E, gali būti, kad santykis tarp atlygio ir BVP toliau blogės. E, gali būti, kad bus daugiau bedarbių. E, jeigu mes nekovosime su ksenofobija, tuo mačiu, pačiu metu gali sumažėti migracijos srautai. Gali būti, kad gyvenimo standartai suprastės netokioje jau tolimoje ateityje. E, taip pat e, gali būti, kad žmonės, kurie gyvena gaudami tam tikras išmokas, atsidurs prastesnėje padėtyje. E, taip pat yra padaryti tam tikri paskaičiavimai dėl pensijų Jeigu e, bus, nebus imtasi ryštingų priemonių, tai gali būti, kad e, žmonės e, gaunantis įvairias išmokas bus tikrai labai prastoje padėtyje. Mes matėme, kad nuo 10-ojo dešimtmečio pradžios iki 20-ojo 21 amžiaus pradžios pasikeitė požiūris į socialinę riziką, ji dabar labiau yra perkeliama ant e, individų. E, 19-20 e, amžiuose buvo siekiama sukurti, stiprinti nacionalinės valstybės, taip pat užtikrinti daugiau sanglaudos visuomenėje. Mm, ir atsiradus makroekonominiam spaudimui šie dalykai taip pat e, nukentėjo paskutiniu metu. Reikia galvoti, kokie mūsų e, laukia politiniai pasirinkimai, kai kuriuos mes e, jau žinome, nors kai kurie mums gali kelti ir neramumą. E, politinių pasirinkimų yra labai daug. Mes turime galvoti apie socialinės apsaugos sistemas, apie visą visuomenę ir turime užtikrinti tam tikras e, sąlygas visuomenėje. E, reikia atsižvelgti į tai, kad e, tos kartos, e, kurios užaugina mažiau vaikų, turės ilgiau dirbti. Tačiau tai nėra vienintelė išeitis ir neišspręs e, tai e, visų problemų. Reikia e, užtikrinti, kad daugiau žmonių įsijungtų į mm, darbo rinką, daugiau steigti galimybių jaunimui, moteriams. Taip pat reikia galvoti apie darbo laiko režimus, apie tai, kaip derinti šeimos e, gyvenimą su karjera. Taip pat reikia galvoti apie sąžiningą e, migracijos politiką, bet tai nėra panacėja, kadangi labai dažnai imigrantai uh, E, tik tai laikinai e, leidžia pagerinti spaudimą atsiradusi dėl priimančios šalies demografinių problemų. E, reikia taip pat didinti našumą darbo Europos Sąjungoje. E, reikia daugiau investuoti į švietimą tik tai žmonės, kurių visas potencialas išplėtotas gali dirbti našiai ir veiksmingai. Taip pat reikia daug e, dirbti užtikrinant investicijas į mokymasi visą gyvenimą. Mes turėtume galvoti apie tai, kaip padidinti darbo našumą. Reikia galvoti taip pat ir apie tai, kokomis sąlygomis dirba e, žmonės, reikia investuoti į darbo gyvenimo sąlygas. Tai yra labai svarbu ir tai atitinka tarybo, tarybos išvadas e, dėl darbo rinkos patvirtintas praeitą savaitę. Galiausiai dar pasakysiu, kad politikos priemonės e, reikėtų taikyti tam kad būtų galima paremti šeimas, e, kurios augina e, daugiau vaikų. Taip pat reikia galvoti apie geresnės, e, geresnį švietimą šioje srityje. Turime galvoti, kaip padidinti gimstamumą. Tačiau kol uh, naujos priemonės e, duos e, rezultatų praeis 40 ar 50 metų. E, tai yra klasikiniai pasiūlymai arba receptai, kaip pagerinti padėtį. Kai kurie yra nauji, patikrinti, kai kurie netokie nauji, bet visi jie kainuos nemažai lėšų. Taip pat reikia galvoti apie tai, kad reikia keisti ir kitas politikos kryptis, pavyzdžiui, ekonominę, fiskalinę politiką. E, mes turėtume mm, kaip nors pakeisti santyki tarp atlyginimų ir BVP. Jisai turėtų pagerėti. Taip pat e, reikia prisiminti, kad ne visuomet e, aukšti mokesčiai gali būti labai nenaudingi kai kuriuose šalyse yra e, aukštų mokeš, aukšti mokesčio ir BVP santykiai. Taip pat reikėtų siekti padidinti naštumą tiek viešame, tiek e, privačiame sektoriuje. Pateiksiu keletą išvadų. Senėjimas daug kainuoja visuomenėms, bet uh, Tai yra egzistuojantis e, faktas ir mes turime galvoti, kaip taikiai išgyventi tą senėjimo laikotarpį. Turėtume išgyventi perinamai laikotarpį ir jo metu įdėkti e, įvairias priemonės. Jeigu europiečiai nori ir toliau gyventi taikioje sanglaudos visuomenėje ir džiaugtis aukštais gyvena, gyvenimo standartais. E, reikia suvokti, kad europiečiai turės dirbti ilgiau, reikia daug, daugiau investuoti į sveikatos apsaugą, daugiau investuoti į švietimą. Uh, taip pat net ir visą gyvenimą daugiau mokytis. Reikia rasti taip pat teisingą būdą, kaip pasidalyti pajamomis šalies viduje ir tarp šalių. Reikia taip pat pagalvoti apie mokesčius. Reikia e, priimti migraciją kaip gyvenimo realybę. Mūsų visuomenės taps spalvotesnės ir globališkesnės. Bet reikia, kad, kad tie pokyčiai visi vyktų, reikia politinės valios Ir dar pasakysiu, kad ilgalaikėje perspektyvoje e, bus e, įgyvendinta daug priemonių ir tikimės, kad visoje Europoje bus panašus ir socialinės e, apsaugos standartai ir mokesčiai. Ir tai turėtų sumažinti konkurenciją e, tarp įvairių socialinės apsaugos e, nuostatų visuomenėse ir tai leis išvengti tolesnių nuostolių e, socialinės sąnglaudos srityje. Ačiū. Dziękuję panu Cichoniowi za wystąpienie. Ačiū už šį pasisakymą. Netrukus jau pradėsime pirmos diskusijų grupės diskusijas. Mm -hmm. Na, ir aš, ir ponas Barusevičius vėliau dar pasisakysime šioje diskusijoje, o dabar norėčiau suteikti žodį Europos parlamento narį Elizabet Šrioter. Prašom. Ja, einen schönen Nachmittag Ihnen. Labadiena visiems. Pirmą kartą dalyvauju tokioje diskusijoje. Ir e, aš pirmininkauju kartu su kitu bendrapirmininkiu, taigi mes draugė sveikinamės su visais. Ir pirmiausia, pirmoji mūsų diskusijų tema - demografinių pokyčių poveikis ekonomikai ir biudžetui. Turime daug regionų atstovų ir žino šią temą tikrai neblogai. Ką tik išgirdome pono Cion pasisakymą Jis nubrėžė esminės tendencijas. Na ir matome pateiktą visas, matome visą skyrių regionai 2020-ieji leidinyje, kur sakoma, kad yra tam tikrų regionų, kurie susiduria su didesnėmis problemomis demografinių pokyčių požiūrių nei kiti regionai. Taigi kokių sprendimų galime ieškoti šiuose regionuose. Aš pati esu iš. Iš regiono netoli Lenkijos sienos ir čia vadovaujamasi dviem požiūriais mūsų regione. Vienas požiūris teigia, palikime viską natūraliai eigai, pasikliaukime galbūt turizmo projektais, akcentuokime gamtą, bandykime privilioti turistus gamtos grožių. Antras požiūris būtų nepalikti visko natūraliai tiekmiai ir vystyti regionų potencialą, investuoti į infrastruktūrą ir, aišku, spręsti visas problemas susijusias su demografiniais pokyčiais. Pirmiausia, panui Čirvinskiui suteiksiu žodį šioje diskusijoje. Jis jau pasirengęs kalbėti. Taigi, panas Čirvinskiai, jūs esate pranešėjas šią temą, ruošiatės pasisakyti ir dabar galimybė jums pasisakyti. Tik trumpai pasakysiu, kad jis yra Seimo narys nuo 2005 metų. Lenkijos Seimo narys yra buvęs vieno Lenkijos miesto meras. Jis atstovavo krikščionų demokratų partijai. Taigi žodis jums. Ačiū pirmininkė. Pradedant šią diskusiją, tokia svarbia tema. Jau ir panas pirmininkas Buzekas ir Seimo pirmininkė Kopač pristatė šią temą ir Michaelas Čihon kalbėjęs apibrėžė pagrindinės temas. Aš taip pat turiu keletą klausimų, kuriais remdamiesi turėtume šiandien diskutuoti ir galbūt diskusijų metu prieisime kažkokių išvadų, aptarsime, kaip galima spręsti didėjančias problemas, ar vis dėlto egzistuoja demografinės problemos. Į šį klausimą jau atsakyta 2009 metais Europos komisija pasakė, kad e, tokia problema yra ir kad ją reikia spręsti. Tik kyla klausimas, Ar turime tikėti, ar galime tikėti, kad problema išsispręs pati? Ar taip gali atsitikti? Ar rizika, kad ta problema nebus išspręsta, nepadidės? Jeigu ji nepadidės, tai gal tų problemų spręsti ir neverta. Bet jeigu atsakymas į šį klausimą būtų toks, kad jeigu šios problemos nespręsime, tai ta problema padvigubės, tai mes turime pasistengti ir surasti geriausią įmanomą sprendimą, kuris padės pasiekti mums mūsų tikslų. Kokiegi tie tikslai? Mūsų tikslas turėtų būti stabili ateinančių kartų ateitis. Ir jeigu mes tinkamai, planingai vykdysime tam tikrus veiksmus, e, Tam tikras priemonės jau yra parengę šios ryties specialistai, statistikos ekspertai. Mes ką tik išklausėme daug informacijos apie tai, kokios yra problemos, mažėja gimstamumo e, skaičius, e, turime ekonominę krizę ir turime ją spręsti, susidurime su biudžetu problemams, ar turėtume kelti mokesčius, ar turėtume mažinti pensijas, ar uh, turime kurti naujas darbo vietas ir kaip. Taigi visi konkretus klausimai yra aiškiai įvardinti ir išdėstyti eilės tvarka konkrečiuose dokumentuose. Pagrindinis klausimas vis dėlto, kaip visus tos uždavinius spręsti ir kas juos turėtų spręsti. Ar atskiros ES valstybės narės pasikliaudamos savo pajėgomis, ar veiksmų imtis turėtų visa ES ir kuris sprendimas bus veiksmingesnis ir stabilesnis. Lenkijoje dažnai kartojamas vienas po posakis, tai būtent našta padalyta ant daugelio pečių yra lengvesnė. Tai jeigu ir ES, kaip bendros ES idėjos kurieja, taip pat pasidalytų to, tą sprendimą, jeigu mes ten, kur gyvename, dirbame, mokomės, jeigu ten galėtume pasakyti, kad visi turime kartu stengtis, jeigu kiekvienas pasakytume ir nuo manęs priklauso, ar ateities kartų ateitis bus lengvesnė, taigi visoje Europoje turi būti įmamasi sprendimų. Europa yra didžiulė ir čia didžiulė įvairovė, kiekvienas regionas turi savų privalumų ir jeigu mes tuos privalumus apjungsime į vieną tokią pridėtinės vertės grandinę, tai pasieksime savo tikslų greičiau. Ir aišku, ES idėjos kuriejai pamatys, kad darbas neveltui. Turime atsakyti tik tai į dar vieną klausimą. Ar turime pakankamai laiko ieškoti šių sprendimų? Atsakymas čia aiškus. Dar turime keletą metų rengiantis konkrečių veiksmų įgyvendinimui. Tačiau jeigu veiksmų nesimsime skubiai, tai kils tokia panikos situacija, nes jau bus per vėlų galiausiai veiksmų imtis. Visuomenės sanglauda, darni Europa. To siekiame ir konkrečiais veiksmais mes galime įrodyti, kad išlaikėme ES pagrindinių idėjų egzaminą. Ačiū. Ähm, Labai ačiū ponui Červinskiui už jo įžanginį žodį. Dabar noriu pasakyti, kad nacionalinių parlamentų atstovai ir Europos parlamento nariai e, gali pasisakyti, bet laikysimės tam tikros tvarkos. E, du nacionalinių parlamento atstovai, vienas Europos parlamento atstovas. Manau, kad tokiu būdu užtikrinsime deramą pusiausvyrą tarp nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento požiūrių nuomonių. Kiekvienam kalbėtojui suteikiamos bus trys minutės. Ir dar labai trumpai pasakysiu, kad tikrai turite laikytis jums skirto kalbėjimo laiko. Iš tiesų turime net ir sąrašą jau užsirašysiu pasisakyti. Puiku. E, matysime, kas kada pasisako. Ponas Kirilovas, mano kolega socialdemokratas, nori kalbėti, bet nematau šio salėje. Tikrai kol kas jo nėra. Tuomet suteiksiu žodį nacionalinio parlamento atstovui, Prancūzijos nacionalinės parlamentos, parla, nacionalinio parlamento atstovui, ponui Žakui Lenai. kolegos, šiandien kalbame apie demografinius e, pokyčius ir jų poveikį biudžetams. E, Prancūzija, kaip ir kiet bet kokia kita šalis e, sensta, mes manome, kad jeigu išliks e, panašios tendencijos, tai e, mūsų gyventojų skaičius padidės iki šimtmečio vidurio gala, gana nemažai. Taip pat labai padidės žmonių, kurie yra vyresni negu 65 metų. E, mes žinome, kad gyventojai, žmonės gyvena ilgiau, kad e, didėja e, gimstamumas, vyksta kartų kaita mūsų visuomenėje, bet gyventojų senėjimas turi poveikio gana rimto mūsų socialinės apsaugos sistemoms. E, senėjimas turės poveikio ir makroekonominę prasme. E, turime galvoti apie tai, kaip tai atsilieps augimui. Gyventojų e, senėjimo dalykus, dalykai turės būti siejami su socialinės apsaugos sistema ir senėjimas bus tam tikras iššūkis tai sistemai, jos tvarumui Taip pat e, mes e, turime galvoti, kaip reikės finansuoti ateityje sveikatos apsaugos e, sistemą pensijas. Prancūzijoje dabar žmonės vyresni negu 60 metų gauna išmokas, kurios sudaro daugiau kaip 18 procentų BVP. E, mes e, turime galvoti, kaip e, daugiau dėmesio skirti jaunimui, kaip finansuoti įvairias priemonės skirtas jaunimui ir galvoti apie įvairių priemonių tvarumą. Turime galvoti, kaip dirbti, kad nekiltų labai didelių problemų susijusių su atskiromis kartomis. E, mes taip pat turime galvoti, kaip padidinti aktyvių gyventojų skaičių. E, ir turime galvoti apie atitinkamus e, migracijos srautus, apie atitinkamas išmokas ir taip pat apie tai, kaip užtikrinti, kad nepatidėtų priklausomų socialiai gyventojų skaičius. Mes jau gyvendame atitinkamas e, reformas, kurioms e, mums leis sumažinti atitinkamą finansavimo deficitą iki 2050 metų e, taip pat turime galvoti, kaip spręsti išlaidų klausimą susijusiu su senatvės pensijomis. Als nächstes rufe ich auf äh, Herrn Kevin Dėkuoju, kitas užsirašęs asmo yra Kevinas Hopkinsas. Jis yra iš bendruomenių rūmų, bet mat, nematau jo salėje, ar jis yra. Žodis jums. Dėkui, ponė pirmininkė. Labai džiaugiuosi, kad galiu pasisakyti. Kalbame apie gyventojų senėjimą, apie naštą socialinės apsaugos sistemos, apie tai, kad daugiau jaunimo turi dirbti, kad galėtų paremti gyventojus vyresnius išėjus į pensiją. Bet e, čia yra tam e, tikrų prieštarų. Mes matome, kad e, Britanijoje daug jaunimo neturi darbo. Vyresni darbuotojai, kurie norėtų, pavyzdžiui, dirbti net ir išėjai pensiją, negali rasti darbo, praranda darbą. darbą Nemanau, kad e, visas problemas išspręsime, jeigu didesniam skaičiu žmonių suteiksime daugiau e, darbo vietų. E, kita vertus, galime sakyti, kad visiškas užimtumas leipstų mums išspręsti visas problemas, kaip kad buvo po karo, tada užsitikrinome didesnį augimą ir neblogą gyvenimo standartą visiems. Uh, Mes turime galvoti, kaip spręsti masinio nedarbo problemą ES ir atskirose valstybėse narėse. E, mes e, turime galvoti apie šią problemą. Kitas e, dalykas, kita problema yra skurdas vyresnių gyventojų Britanijoje. E, žinome, kad e, privataus sektoriaus e, pensijos mažėja, kai kurios e, privačios bendrovės nebenumato galimybės kaupti pensijas, mm, kai kurių pensijų vertė mažėja, milijonai jaunų darbuotojų Britanijoje nebesusitaupys nieko savo senatvėj ir gyvens skurde, jeigu niekas nepasikeis. Manau, kad mes turėtume pagalvoti apie privalomą valstybinę sistemą numatytą visiems darbuotojams ateityje, jeigu rimtai e, galvosime apie tai, kaip išvengti masinio skurdo. Ir kaip, e, jeigu norėsime nepadinti socialinės atskirties. Aš labai pritariu ponui Sišon ir jo analizė, nors nepritariu visoms jo išvadoms, bet analizė tikrai puiki. Buvo taip pat kalbam apie tai, pirmininkas sakė, kad reikia didinti gimstamumą. Junktinė karalystėje beje gimstamumo lygis labai aukštas. Ir e, migrantai taip pat prisideda prie gyventojų skaičiaus didėjimo. Ir nežinau, kokia yra padėtis Lenkijoje, bet pasakysiu apie Junktinę karalystę, kad mums tikrai nereikia didinti gimstamumo. Dar galiu pasakyti, kad e, nepateikiau sprendimų, nes neturiu pakankamai laiko. Jeigu turėčiau valandą ar dvi, tai būtinai ir apie to sprendimo būdus pasisakyčiau. Ačiū, gal kolegos padės šiuo požiūriu. Dabar Europos parlamento atstovas, socialdemokratų atstovas, Ne, atsiprašau, sako pirmininkė, Alde atstovas. Liberalų grupė, e, frakcija. Teodoris Kilakakis. Ačiū. Dėkoju. E, demografijos poslinkiai yra labai problematiškas sitis, kyla daug iššūkių, kuriuos bus sunku atremti, tai yra aktualu visai Europai, bet ne tik. Žinome, kad Europoje gyvens, gyventojai sensta, bet yra demografinių problemų ir kitur, ir tai susiję su ištekliais, su rinkomis. E, Žinome, kad iki 2050 e, metų gyventojų skaičius išauks dar 2 milijardais, taigi mūsų laukia daugybė iššūkių. Europėje, Europoje mes negalime um, tikėtis lengvų sprendimų, reikės arba dirbti daugiau, arba prisimi, e, užtikrinti tai, kad dirbantieji dirbtų našiau, tam, kad išlaikytumėt tokį pat e, gyvenimo lygį pagyvenusiems gyventojams. Reikės daryti daug pasirinkimų, e, e, reikės, kaip sakiau, dirbti ilgiau ir daugybė valstybių narių yra daug socialinių problemų, yra daug problemų susijusių su socialinės apsaugos sistemomis. Žmonės išlieka geros sveikatos, e, gyvena ilgiau ir jie gali toliau dirbti. O e, socialinės apsaugos sistemos e, turėtų galvoti apie tam tikras įnašų socialinių formas, o ne tiek apie socialinės išmokas. Mes turėtume Turėtume daugiau galvoti apie socialinės įmokas. E, taip pat reikia pasižiūrėti į skirtingas sistemas e, pietų valstybėse. E, sistemos yra skirtumos ir mm, galvojama apie tai, kaip, kaip reikia prailginti pensinį amžių, bet tai yra gana sudėtinga. Kitas dalykas yra sveikatos apsauga, tai taip pat nepaprastai svarbus elementas, kuo daugiau vyresnių gyventojų, tuo daugiau reikės skirti sveikatos apsaugos sistemai pinigų ir mes turėtume daug investuoti į gyvenimo būdą. Į sveikos gyvensinos skatinimą. Ta reikia daryti ir ES mastu. E, manau, kad e, taip pat nepakankamai atsižvelgiama į ekonominės pasiekmes e, sveikatos sektoriuje. E, reikia galvoti apie tai, kaip e, daugiau dirbti prevencijos rytyje, o ne skirti daugiau lėšų likų gydimui ir vaistams. Taigi reikia ieškoti sprendimų ir ne tik nacionaliniu mastu, bet ir ES lygmeniu. Das ehrt uns sehr als Europaabgeordneten. Jetzt hatte ich gehofft, ich kann Ihnen sagen, Na, čia matome pavardės kalbančiųjų ekrane, bet čia įsivėlė klaidų. Neteisinga tvarka jie yra išdėstyti ir dabar kalbės Reinhard Pisek. Ačiū. Pirmininkė, tiesą sakant, aš esu iš e, Austrijos parlamento. Pirmininkė atsiprašo, padarė klaidą, pasakė, kad e, kalbėtojas yra iš Vokietijos parlamento, taigi pirmininkė atsiprašo dar kartą. Nesisteng, tikrai nenoriu nesusipratimų Esate iš antrųjų Austrijos parlamento rūmų. Ponas Reinhard Peisets. Ačiū. Aš kalbėsiu apie demografinius pokyčius ir žiūrėsiu iš šios pokyčius iš, iš finansinės perspektyvos. Kokia yra padėtis Austrijoje? Dabar žmonės turi teisę išeiti į pensiją, gali išeiti į pensiją nuo 59 metų. Aišku, dėl to mums kyla nemažai problemų. Mes norime, kad pensinis amžius būtų padidintas. Na ir šios klausimus turime spręsti kaip galima greičiau ir sudaryti atitinkamas sąlygas darbdaviams įdarbinti vyresnio amžiaus darbuotojus. Be to, apie ketvirtadalį viso biudžeto sudaro pajamų mokestis. Tai reiškia, kad labai dideliais mokesčiais yra apmokestinami darbuotojai, valstybė, vyriausybė turi sudaryti sąlygas kurios padėtų motivuoti darbuotojus ir kurie motivuotų vyresnio amžiaus žmonės grįžti į darbą. Tai padėtų sumažinti mokesčių naštą. Dabar yra tikrai per didelė. Austrijoje du milijonai žmonių moka mokesčius, o šeši milijonai jų nemoka. Taigi, iš dalies tai yra susiję ir su dabartinė finansinė krize, tačiau šią padėtį reikia keisti ir vėlgi vyriausybė turi pasirūpinti, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos žmonėms dirbti ilgiau. Ačiū, ponas Pisets. Dabar kalbės Kipro parlamento atstovas Kristos Stilienydės. Kirie Pradrė. Yes, Haristo Parabulį, kirie Pradrė. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Norėčiau pasidalyti su jumis mažos valstybės patirtimi. Ši patirtis yra panaši į kitų Europos valstybių. Mūsų problemos yra panašios kaip kirtų, kitaip tariant, bendros problemos, bet mes e, galvojame, kad reikia imtis ir bendrų sprendimų. Aš visiškai pritariu tam, kad reikia Europos masto politikos priemonių. Pirmiausiai Taip pat reikia įgyvendinti ir nacionalinės politikos priemonės atsižvelgiant į šalių specifiką. Eurozonos krizė bei ekonominė ir finansų krizė, kurią dabar išgyvename, e, e, verčia mus ieškoti naujų priemonių. E, reikia galvoti apie ekonominės politikos priemonės europinės priemonės ir taip pat reikia integruoti demografinės problemas. Mums reikia bendrų politinių priemonių šiuose srityse, Europos masto priemonių. Aš taip pat noriu pasakyti, kad mes turime ilginti pensinį, nukelti pensinį amžių dėl to, kad kito sprendimo nėra. Gyvenimo trukmė auga ir dėl to reikia uh, dabar e, ilginti pensinį amžių. Reikia politinių sprendimų tam. Taip pat reikia lankstumo filosofiją įdėkti. Ji turėtų leisti integruotis trečiojo amžiaus e, žmonės, kurie išlieka darbo rinkoje. E, reikia taip pat E, integruoti migrantus, mes neturėtume jų bijoti, turime galimybę užtikrinti e, integraciją be problemų, e, veiksmingą integraciją užtikrinti ir reikia siekti, kad integracija migrantų vyktų sklandžiai. Mes turime visi suvokime, ko, suvokti, kokios yra problemos ir politinės partijos turi teikti konkrečius pasiūlymus. Reikia, kad e, pasiūlymai būtų pagrįsti studijomis, buvo pacituoti paminėti skaičiai susiję su krize, su dabartinė situacija ir reikia mm, e, remtis tais skaičiais. Dėkui. Ačiū. Toliau kalbės Europos parlamento atstovė. Europos leidės partija, ponė Danuta Jezlovietska. Iš tikrųjų, kalbant apie demografinės problemas, svarbu pirmiausia galvoti apie aktyvius žmonės darbo rinkoje. Vienas iš esminių ES principų yra laisvas darbuotojų judėjimas. Ir dabar tas darbuotojų mobilumas yra tikrai labai žemo lygio, vos poro procentų ES valstybių narių piliečių realiai dirba kitoje valstybėje narėje, o 17 procentų deklaruoja, kad norėtų dirbti kitoje valstybėje narėje. Na, mes čia Europos parlamente kalbame su kolegomis, kalbam apie apie konkrečius pavyzdžius ir, pavyzdžiui, teigiama, kad Bavarijoje reikėtų 500 tūkstančių darbuotojų, kitose e, kraštuose ar regionuose taip pat yra pateikiami konkretus skaičiai. Taigi trūksta darbuotojų ir juos trūks, sunku surasti. Pirmiausia, sunku gauti žmonėms informaciją apie tas laisvas darbo vietas. Kita vertus, labai skirtinga ir ES valstybių narių socialinė politika. Ir taip pat trūksta informacijos apie tai, kokia yra ta politika kitose valstybėse narise. Be to, nedaug žinoma apie pensijų sistemas, nedėlis jų skaidrumas turime suvokti, kad dabar žmonės labai e, blaiviai apsvarstė, priima sprendimus dėl to, kurie turėtų dirbti, kur turėtų gyventi. Jie pirmiausia galvoja apie tai, kaip jiems pasirenkti tam laikotarpiu, kai baigsis jų profesinė karjera. Be abejo, judumas ir dalyvavimas darbo rinkose yra susijęs ir su švietimu. Ir šioje srityje taip pat konstatuojame, kad reikalingi pokyčiai visoje ES ir labai rimti pokyčiai. Yra per mažai jaunų žmonių turinčių techninį išsilavinimą. Tokį, tokio išsilavinimo specialistai būtent yra labai reikalingi. Ir jauni žmonės nepakankamai yra parengiami būti atvirais tiems pokyčiais, tiems pokyčiams, prie kurių jie turėtų prisitaikyti savo karjeroje. Ir jie nepas, nėra parengiami įveikti tam tikras kliūtis. Darbo rinkoje taip pat egzistuoja didžiulis, didžiulė atskirtis, didžiulis skirtumas tarp pasiūlos ir paklautos, paklausos. Taip yra dėl to, kad darbo rinkos stebėsena vyksta labai aukštų lygmenių. Stebėsena nevyksta vidutinių ir mažų įmonių lygmenių, o būtent tokios įmonės įdarbina daugiausia žmonių visoje Europos Sąjungoje. Socialinį fondas yra naudojimas profesinio įtraukimo tikslais, tačiau šio fondo lėšos nėra sėkmingai panaudojamos, nėra sukūriama tūkstančiai ir šimtų tūkstančių darbo vietų, sukūriama dešimtis tūkstančių darbo vietų, o tai yra per mažai, atsižvelgianti tai, kokie yra ES poreikiai. Aš um, labai nemažai apie tai žinau, nes pati esu iš tokios šalies, kuri labai tinkamai išnaudoja socialinio fondo lėšas. Ir negaliu pasakyti, kad galbūt mes turėtume keistis gerąją patirtimi ir stengtis didinti lėšų panaudojimo veiksmingumą. Na, dabar daug žmonių tik pradeda savo darbinę karjerą ir jiems dažnai trūksta lėšų, startinių lėšų, trūksta taip vadinamų inkubatorių, trūksta ir drąsos įsteigti uh, savo įmonę, kurti darbo vietas kitiems darbuotojams. Dar ir į tuos klausimus turime rasti atsakymus dabar, spręsdami ekonominį krizę. Ačiū. Dank, Frau Labai ačiū. Toliau pasisakys e, Lenkijos senato atstovas Marekas Žiaukovskis. Jūs e, teisingai ištarėte mano pavardę. Kalbame apie demografinius e, pokyčius, apie įtampą kylančią biudžetams, e, bet reikia nepamiršti to, kad mūsų problemų priežastis yra pernelyg didelės išlaidos Mes sukūrėme Europoje gerbojo valstybės, tai yra vienas iš didžiausių e, pasiekimų, bet reikia dabar reformuoti tas visuomenės. Matome, kad gyventojai sensta, tai yra tarsi geras dalykas sėkmė, bet tai reiškia, kad reikia daugiau leisti pinigų ir tai gilina dabartinės mūsų visuomenės problemas. Mes turime skirti daugiau pinigų, bet kita vertus išgyvename krizę, kuriai reikia griežtesnės e, biudžeto drausmės. Mes visi puikiai žinome, kas atsitiks po 20 metų, tai nėra kažkas labai sudėtingo, bet reikia jau pradėti veikti dabar. Mes turime veikti vadovaudamėsi solidarumo dvasia. Pirmiausia, įdėkti būti, būtinus pokyčius ir galvoti apie uh, ateinančias kartas. Uh, E, turime galvoti apie tai, kas bus po 20 metų. Neturime perkelti savo veiksmų ar neveikimo naštos ant vaikų pečių, ant anūkų pečių. Tai yra pirmasis dalykas. Mes taip pat turėtume e, galvoti e, ne tik apie taupimą, bet ir apie darbo vietų kūrimą, apie priemonės, kurios užtikrintų augimą. Tai yra pirmasis solidarumo elementas. Toliau mes turėtume galvoti, kad įdėkdami pokyčius turėtume uh, uždėti tam, užkrauti tam tikrą naštą ant visų pečių, visų tų, kurie gali ją pakelti. Mes žinome, kad, kad kai kurios grupės negali sumokėti už reformas. Tuo pačiu metu egzistuoja didžiuliai bankai, kurie, kaip sakoma, per nelik dideli, kad galėtų žlugti. Taip pat uh, E, reikia galvoti apie Europos socialinės apsaugos politiką. Turime veikti sutelktai vieningai. Ponas Buzekas e, susitikimo pradžioje labai gerai pastebėjo. Mes išgyvename krizę, bet tai gali būti labai gera paskata mums veikti. Mes galime e, sukurti vairias priemonės skirtas darbo vietų kūrimui. E, E, įvairias kitas paskatas. Ir nežiūrint šios gilios krizės, aš išlieku optimistas. Dėkoju, pirmininkė. Pirmininkė, labai ačiū. Kol kas matau, kad negaliu pasikliauti ekrane pateiktų sąrašų pagal tą, kurį aš turiu. E, Noriu pasisakyti vieną ponia, labai gerai, kad bus moteris teiktas žodis, tai yra Santa Kirinė Lukaševičia iš Latvijos. Tikiuosi, kad ji yra salėje. Ar negerai ištariau jūsų pavardę? Pone Lukaševica. E, dabar jau matau kitokį sąrašą ir jos nėra tame sąraše. Taigi išklausysime Čekijos parlamento atstovų. Žemesniųjų e, e, rūmų atstovė ponia Jitka Šalankova. Labai ačiū, sveiki visi. Galbūt pridursiu tik vieną dalyką. Ir manau, kad tai yra geras dalykas bendrose diskusijose. Noriu pasakyti, kad be migracijos Europa nuniks. Kalbame apie problemas iškilusias socialinės apsaugos e, sistemus, e, girdėjome apie gerbių valstybės e, problemas. E, Daugelį funkcijų perima šeima, e, prižiūrimi pačių šeimų vaikai, pagyvenę žmonės. Už tas paslaugas negaunama nieko, darbas yra vienintelis dalykas, kas e, yra pripažįstamas. Ir reikia siekti, kad ir moterų tokiu atveju pastangos būtų įvertintos moteris yra skatinamos e, grįžti į darbo rinką e, kaip galima greičiau pagimdžiusios vaikus, bet tai yra tam tikras spaudimas, kuris pakenks branduoliniai šeimai ir normaliai socialiniai sanglaudai šeimoje. Tai reiškia, kad gimstamumo e, lygis ir toliau kris. Tuo pačiu metu mes matome, kad nebegalime finansuoti toliau taip gerbuvio valstybės. šeimos e, patiria vis daugiau išlaidų, reikia, kad visi nariai dirbtų ir jos turi dar atlikti įvairias užduotis nesusijusias su darbo rinka, pavyzdžiui, prižiūrėti pagyvenusius žmonės, nes valstybė gražino tokias funkcijas šeimai. Matome, kad e, socialinės e, išmokos vis tik tai skatina e, grįžti moteris į darbo rinką greitai pagimdžius vaikus, taip pat priemonės tokios nepadeda pagyvenusiems žmonėms. E, vyresni žmonės negali e, paremti ir savo šeimų, nors jie sudaro gyvenim, visuomenės pagrindą. Šeima turi būti vienas iš prioritetų. Šeimą reikia remti, kad ji galėtų vėl e, vykdyti visas savo prievolės. Kaip sakiau, šeimą reikia remti, reikia numatyti įvairias galimybės, e, valstybės turi numatyti įvairias galimybės rūpinantis vyresniais žmonėmis, tai yra labai svarbu ir mes taip pat turime visuomet prisiminti, kad socialinė sanglauda prasideda ir baigėsi šeimoje. Dėkuoju. Ačiū. Dėkuoju dabar. Aš perduodu pirmininkavimą ponui Vidprotui. Jisai toliau vadovaus diskusijoms ir tikiuosi, kad jam pavyks taip pat gerai uh, ištarti lenkiškas pavardes kaip ir jam. Jis yra užsienio reikalų komiteto mm, vadovas senate ir jis pirmininkaus e, kitai susitikimo daliai. Ačiū. Dabar senato narys, Lenkijos senato narys Mečislav Augustin. Gerbiamas pirmininkė, gerbėmieji, norėčiau atkreipti dėmesį į du klausimus. Pirmiausia, tai, kad turime šios klausimus spręsti kompleksiškai ir laikytis horizontalaus požiūrio. Tai yra, turime kalbėti apie visas sritis, kuriuose dirba Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai, žinių visuomenė, sveikatos politika, visos politikos sritis yra mums aktualios. Taip pat turim kalbėti ir apie visus veikėjus tose politinėse, politikos kryptyse. Turim kalbėti apie valdžios institucijas, taip pat ir nevyriausybinės organizacijas. Be abejo, ir valstybių vyriausybėms, parlamentams, visoms valstybių narių valdžios institucijoms tenka atitinkamas vaidmuo. Jeigu bus veikiama atskirai, tai mums nepavyks įveikti to sunkaus iššūkio. Ir dar vienas aspektas. Šiandien čia jau buvo klausta, ar kyla mums karo tarp kartų pavojus Verta apie tai pagalvoti, koks tai būtų karas ir dėl ko būtų kariaujama. Greičiausiai turime omenyje, kad būtų kariaujama dėl darbo ir dėl pinigų, kad ateities kartos galėtų išgyventi. Vis dar vyrauja mitas, kurio neparemė jokie tyrimai nei ES, nei Lenkijos, Europos, atsiprašau, Lenkijos ekspertai pateikė savo nuomonę taip pat, kurioje teigiama, kad e, netiesa, kad e, pagyvenę žmonės liekantis darbo rinkoje atima darbo vietas iš jaunų žmonių. Taip nėra. Jeigu ar kuo daugiau pagyvenusių žmonių dirba, tuo mažesnis ir nedarbas tarp jaunų žmonių tokiuose rinkose. Taigi turime kalbėti apie tai, kad reikia mažinti spaudimą pensijų sistemoms ir kad nebūtų mažinama darbo vietų ir kad būtų mažinama konkurencija šioje srityje. Reikia užtikrinti tinkamą pensijų sistemų funkcionavimą, tai užtikrintų ir visos valstybės gerovę. Daugiau lėšų bus galima skirti ekonomikos vystimuisi. Lenkijoje turėsime 94 milijardus zlotų dar pakankamai Mm, skirti pensijoms. Jeigu tas lėšas būtų galima skirti ekonomikos vystimui, tai aišku, tai padėtų sukurti daugybę naujų darbo vietų. Na ir mano nuomonė atitinka ir turimus visus tyrimus, būtent tai, kad jeigu padidinamas pensijų amžius, ar pagyvenę žmonės lieka darbo vietose, tai netrukdo įdarbinti ir jaunus žmonės. Ačiū Senato nariui, ponui Augustinui. O dabar ponui Klapison žodis iš bendruomenių rūmų. Ačiū, Įdomi vyksta diskusija ir aš sutinku su paskutiniu kalbėtoju. Iš tikrųjų, nebūtinai kūriamos kliūtis jaunimui įsidarbinti, jeigu lieka darbo vietose pagyvenę žmonės. Bet aš manau, kad e, mes turime atsižvelgti į skirtingą valstybių narių padėtį, ieškodami konkrečių sprendimų. Jau buvo čia kalbėta, kad kai kuriuose valstybėse narėse trūksta jaunų žmonių. Junktinėje karalystėje to nepastebime. Čia mm, aktualesnė nedarbo jaunimo tarpė problema. Mes turime milijoną jaunimo, jaunų žmonių, kurie neturi darbo. Ir yra daugybė jaunų žmonių, kurie nei dirba, nei mokosi. Tai jų perspektyvos yra iš tikrųjų liūdnos. Jeigu uh, jie neįsidarbins, tai jau taps visos kartos problema. Turėsime daugybę žmonių, kurie neturės darbo ir kils dėl to daugybė problemų. Mes turime bent septynis milijonus bedarbių žmonių, bet šalia to skaičiaus yra daugybė žmonių, kurie neseniai neteko darbo. Be to yra nemažai ir pagyvensių žmonių, kurie nori susirasti darbą ir negali. Jiems, aišku, reikėtų kažkiek pakeisti kvalifikaciją, tačiau kita vertus yra ir tam tikri visuomeniniai stereotipai, dėl ko vyresniems žmonėms sunku rasti darbą. Taigi mes turime tinkamai įvertinti uh, darbuotojų paklausą ir ieškoti atitinkamų sprendimų. Nors negalėčiau e, sutikti su visais siūlytais sprendimais, negaliu ir su viskuo sutikti, ką siūlė ponas e, Cižon kalbėjęs, nes migrantai negali padėti išspręsti visų problemų. Pavyzdžiui, e, Jungtinėje karalystėje Didžiausia problema, ko gero, yra kaip tik gyventojų skaičius, didžiulis e, gyventojų skaičius, prie kurio prisideda ir migrantai. Dėl migracijos mes tampame viena iš didžiausių gyventojų skaičiaus požiūrių valstybių narių su pakankamai nedidele teritorija ir per artimiausius 20 metų mūsų gyventojų skaičius dar padidės ir jau bus apie 70 milijonų. Tai mes iš tikrųjų susidurėme su ta didžiulė, žm, didžiulio žmonių skaičiaus nedidelėje teritorijoje problema. Ačiū. Čia bendruomenių rūmų atstovas kalbėjo, o dabar Ingmar Nilsson iš Švedijos parlamento. Ačiū, pirmininkė. Galbūt pradžioje Pastebėsiu, kad daugelis čia kalbėjusių teigia, kad demografijos pokyčiai prisideda prie krizės ar sukelia problemų. Tačiau mes turime prisiminti, kad tai, kad žmonės ilgiau dirba, reiškia, kad jie yra ir sveikesni. Taigi mes žiūrime čia ir tam tikrų teigiamų dalykų. O dabar kalbant apie pensijų sistemos funkcionavimą. Tai yra susiję ir su visuomenės pasitikėjimu. Jeigu to pasitikėjimo nėra, tai aišku, padėtis valstybėje tuomet sunki. Kalbant konkrečiai apie Švedijos e, situaciją, prieš 20 metų mes įdėgėme naują pensijų sistemą. Ir dabar ji nebėra siejama su biudžetu, Na ir mes dabar turime lankstesnę pensijų sistemą, taip pat nėra ir jokių amžiaus apribojimų. Žmonės gali dirbti tiek, kiek jie nori. Ir vidutinių, vidutinis amžius ar vidutiniškai žmonės dirba dviem metais ilgiau nei anksčiau. Tačiau, aišku, ir Švedijoje turime problemų ir tos problemas daugiausia susijusios su finansavimu. Ir aišku, mums taip pat aktuali ir ta problema, kad dirbantis žmonės daugiausia turi prisidėti prie biudžeto finansavimo. Taigi mes turime taip pat spręsti tam tikras problemas, kurti naujas darbo vietas. Aišku, turime konstatuoti, kad daugelėje valstybių narių yra tam tikra vyresnių žmonių diskriminacija darbo rinkoje ir tuos klausimus reikia spręsti ir turime galvoti, kaip kurti naujas darbo vietas. Ačiū. Lajos Mile iš Vengrijos parlamento. E, Dėkuoju, ponios ir ponai. E, esmė ankstesnių pasisakymų yra tokia. Egzistuoja didžiuliai skirtumai tarp to, kaip mes e, aptarėme šios klausimus. Vengrijoje e, e, vyrų gyvenimo trukmė yra penkiais, šešiais metais trumpesnė negu ES vidurkis. Matome taip pat, kad žmonės išvyksta iš šalies, ypač tie, kurie E, turi aukštesnę kvalifikaciją ir tai kelia grėsmę visam ūkiui. Jie jauni žmonės e, palieka šalį, bet e, reikia pasakyti, kad tai kelia grėsmę socialiniai struktūrai. Žmonės gauna išsilavinimą ir išvažiuoja, o tie, kurie pasilieka, E, sunkiai randa darbo vietas. Vengrijoje yra labai sudėtinga uh, užtikrinti darbo vietas jaunimui, dėl to visuomenė nebėra tvari, labai prastėja ir demografinė situacija, o tai atsiliepia šalies konkurencingumui tai dar labiau padidina atotrukį visuomenėje. Ir tai kelia e, didelę įtampą visuomenėje. E, e, pasakysiu dar, kad šios dienos sutikimas yra labai e, naudingas Mes galime kalbėti apie perspektyvas, taip pat greitai svarstysime finansinę perspektyvą, iki 20 metų turėtume labai gerai viską apgalvoti, turime akcentuoti mūsų aptariamus dalykus. Aš priklausau uh, žaliųjų partijai manau, kad e, svarbiausias dalykas rengiant naują biudžetą yra tvarumas. Reikia daug galvoti apie vietos išteklius apie tai, kaip pasitelkti vietos išteklius ir sukurti daugiau galimybių jaunimui rasti darbo vietas gyvenamoje teritorijoje ar bent jau savo šalyje. Vienas iš geriausių e, sprendimo būdų, užkardant kelią, mažinant e, išvažiuojančių skaičių, būtų įgyvendinti veiksmingą e, sanglaudos politiką, sumažinti atotrukį ir įtampas net ir ES mastu. Tai taip pat yra labai svarbu numatyti galimybės moterims e, susirasti darbą po e, gimdymo atostogų, nes kitaip e, mes nepagerinsime jų būklės ir integravimasis nukentės. Labai ačiū. Ponui Myliai nuoširdžiai dėkuoju. E, dar suteiksiu žodį ponui Čihon ir ponui Červinskijui, kurie apibendrins mūsų diskusiją. Ir noriu dar prieš tai atkreipti jūsų dėmesį į porą dalykų. Pirmasis, kuris mane labai sujaudino, e, kalbu apie tai, ką sakė ponas Augustin iš Lenkijos Senato ir Kipro parlamento atstovas Buvo kalbama apie skirtumus e, nacionalinio e, regioninio vystymosi srityje. Mes kol kas kalbėjome tik apie tam tikrus iššūkius, kalbėjome apie tai, kaip reikia šalinti neigiamus e, aspektus, elementus susijusius su gyventojų senėjimu. Net tiek daug kalbėjome apie galimybės, kurios atsiranda dėl to, kad e, senėtiems gyventojams reikia tam tikrų naujų paslaugų, produktų, kad būtų sureaguota į jų poreikius ir e, e, plėtojimas šių sričių e, gali sukurti naujų įdarbinimo galimybių ne tik jauniems žmonėms, bet ir viesniems, nes e, daug e, žmonių, vyresnių žmonių yra geros sveikatos, fiziškai dar stiprus ir gali dalyti savo patirtimi. Mes girdėjome tam tikrų pastebėjimų kurie buvo skirti ir pranešėjų, bet pirmiausiai suteiksiu žodį ponui Čihon, kuris e, pakomentuos diskusijas. Prašom. Thank you, uh, thank you, chair. Uh... Ačiū pirmininkė. Daug pastabų buvo išsakyta, daug klausimų, kuriuos reikia atsakyti, bet pirmiausia pasakysiu, kad tai buvo labai įdomi ir produktyvi diskusija. Penki ar šeši dalykai turi būti aiškiau išdėstyti mano nuomonę. Pirmiausia, vienas iš kolegų iš Junktinės karalystės sakė, kad yra tam tikras netitikimas, prieštaravimas tarp didelio nedarbo ir poreikio didinti pensinį amžių. Ir jūs sakot, kaip sukurti naujas darbo vietas, kaip tą prieštaravimą įveikti. Yra techninis atsakymas, yra parengtos tam tikros studijos ir esant dabartinėms darbo rodikliams ir atsižvelgiant į demografinės tendencijas apie 2025 ar 30 tas prieštaravimas išnyks bent jau Europoje nedarbas turėtų išnykti, apskritai kalbant. Krizė galbūt tą terminą šiek tiek nukels 5-6 metais, tačiau egzistuoja šios problemos sprendimas. Kitas dalykas, kitas prieštaravimas būtent darbo nerandantis jaunimas. Aš paklausiu ir galbūt jūs patys man atsakysite, ar galima tuos jaunus žmonės įdarbinti, ar vis dėlto jų išsilavinimas, profesinės kvalifikacijos yra nepakankamos. Galbūt auklėjimo problemos kažkokios neleidžia jiems susirasti darbo vietos ir ar reikia papildomų investicijų, kurios padėtų užtikrinti tinkamą vaikų auklėjimą ir švietimą. Jau keletą metų biudžetas mažinamas ir ypač dabar įmantis taupimo veiksmų mažinamos lėšos ir ko gero jos mažinamos ne ten, kur reikia, jos atimamos iš švietimo sistemų ir jau dabar matome, kokios yra konkrečios neigiamos pasiekmes jaunimo užimtumo didinimui. Tai tokie galimi atsakymai į porą klausimų. Dar vienas buvo dalykas išsakytas, būtent negalime sauliaisti dabar kalbėti apie gerovės valstybę. Kodėl? Perskirstimas pats savaime netrukdo augimui. Vien dėl to, kad mes perskirstome paėmas, tai nereiškia, kad negalime kurti gerovės valstybės. Ir uh, Tai akivaizdu pažiūrėjus į įvairias valstybės narės ES. Perskirstimas vyksta skirtingai, tačiau jis nebūtinai susijęs su ekonomikos rezultatais. Jeigu kažkas sako, kad mes negalime dabar kurti gerovės valstybės, tai tiesiog sakoma, kad esant dabartiniam apmokestinimo lygiui mes negalime užtikrinti atitinkamos e, socialinės apsaugos. Kas yra ta socialinė apsauga? Ji nėra savaime suprantamas dalykas, tai yra susitarimo dalykas visuomenėje. Ir rodikliai yra vienokie Junktinėje karalystėje, kitokie Švedijoje ar Vokietijoje kodėl Švedijoje išmokos 30 procentų didesnės negu Junktinėje karalystėje ar Vokietijoje. Kodėl kažkas yra daroma kitaip. Taigi ir gerovės valstybė tai yra politinės valios dalykas. Negalima sakyti, kad gerovės valstybė dabar neįmanoma. Iš esmės, ką bandau pasakyti, yra tokių sričių, kurias reikia labiau apmokestinti. Ir aišku, didesnis apmokestinimas yra įmanomas. Kartais kai kas tam prieštarauja ir aišku, reikia atsižvelgti į kiekvieną atvejį atskirai, tačiau negalima sakyti, kad negalima kelti mokesčių ir negalima kurti gerovės valstybės. Ekonomiškai tokie teiginiai nepagristi. Yra tam tikri, aišku, apribojimai mokesčių didinimo, tačiau yra kai kurios valstybės narės ES, kurie gali leisti savo kelti mokesčius ir vykdyti didesnį perskirstimą. Toliau turime bendrą prekių ir paslaugų rinką, laisvą asmenų ir darbuotojų judėjimą tai aišku kalbame apie bendrą ES sistemą ir apie tokią sistemą, kuri nebekontroliuojama vien tik nacionalinėmis priemonėmis. Nebėra įmanoma kažkaip perskirstyti darbo jėgos, perkelti iš vienos valstybės narės į kitą. Yra tam tikrų dalykų, kuriuos, kurių nevalia pamiršti. Aš sutinku su anksčiau kalbėjusiais, yra tokių regionų ES, kurie yra perpildyti ir yra tokių, kurie neturi pakankamai gyventojų ir darbuotojų. Tačiau jeigu mes norim, kad gyventojai persikeltų iš tų perpildytų į tuštesnės vietas, tai reikalinga atitinkama infrastruktūra ir reikalingos atitinkamos investicijos į infrastruktūrą. Jeigu mes norime, kad žmonės persikeltų kitur, Ir jeigu norime išvengti demografinių problemų ir tose vietose, iš kur jie išsikelia, tai turim būti daromi atitinkami pokyčiai ir pakeičiama ir finansinių lėšų srauto kryptis. Neįmanoma perkelti darbingo amžiaus žmonių į vieną regioną, o kitame palikti vien tik nedarbingo amžiaus žmonės, pavyzdžiui. Ir be to, aš kalbėdamas nesakiau, kad migracija yra vienintelis sprendimas. Mūsų atlikti tyrimai, ir atsiprašau, bet aš viską žiūriu labai konkrečiai. Taigi, mes teigiame, kad jeigu į 15 ES valstybių 15 ES valstybių narių imigracija padidėtų, tai būtų tam tikrų demografinių pokyčių. Nes, kaip aš sakiau, imigrantai prisitaiko ar jų reprodukcinės tendencijos prisitaiko prie tos visuomenės, į kurią jie atsikelia. Taigi vien imigracija nepadės išspręsti demografinių problemų, reikia rasti būdą, kaip didinti užimtumo rodiklį. Greičiausiai taip, reikia investuoti daugiau į vaikus ir kuo anksčiau jaunus žmonės įtraukti į darbo rinką ir tai netai paprasta padaryti. Ir mes manome, kad jeigu uh, būtų galima išlaikyti nedidelį, bet stabilų ekonomikos auginimą Europos Sąjungoje. Tai bus galima sumažinti tos didžiulius pajamų sviravimus, nes dabartinė padėtis iš tikrųjų skatina migruoti bent laikinai į kitas vietas. Galime prisiminti, kas buvo dešimtajame dešimtmetyje, koks buvo judėjimas pramonės kontekste. Dabar tos tendencijos yra kitokios. Taigi reikalingi visą apimantis sprendimai. Ir jeigu mes norime tas problemas išspręsti, ir tai jau mano paskutinė pastaba, reikalingos viešosios investicijos. Aš nemanau, kad rinka, rinkos dalyviai investuos, kad būtų išspręstos demografinės problemos, su kuriomis galime susidurti per artimiausius 20-30 metų. Investicijas turi pateikti valstybė. Reikia investuoti į ugdymą, į mokymąsi visą gyvenimą. Ir tam reikia pastangų. kartais, aišku, žmogus dirbęs 40 metų turi dar keturis metus paskirti persikvalifikavimui, tai kainuos. Ir rinka tų lėšų nepadengs. Finansavimą turi pateikti valstybė ir ji tai turi daryti jau dabar, kad būtų išvengta problemų, kurios mums grėsia per artimiausius 20-30 metų. Ir dabar jauni žmonės savo pilną pajėgumą pasieks per artimiausius 20 metų. Taigi jau dabar reikia į tos jaunus žmonės investuoti. Ir ko gero tai yra sunkiausia. Nes ne visi pirmiausiai suvokia, kad toks uždavinys mums kyla dabar. Dabar mes kalbam visur apie taupimą ir ne tik ES, bet ir visame pasaulyje. Tačiau tas taupimas ne ten, kur reikia ir taupama ne tai, ką reikėtų. Daromas neigiamas poveikis švietimo sistemoms. Tai tiek. Ačiū ponui Čihonui už tai, kad e, aptarė kai kuriuos diskusijose paliestus klausimus. Dar vienas asmuo prašo žodžio. Dabar norėčiau suteikti Estijos parlamento nariai poniai Tom žodį, o paskui paskutinės pastabos. jah, vabandust. Äh, tere ka minu poolt kõigile, tegelikult ees-. sveiki visi. labai sunku kalbėti po e, pono Cihon pasisakymą, bet vis tik tai pastebėsiu keletą dalykų. Aš esu iš Europos Sąjungos pasienio teritorijos Mes sakome, kad e, visiems neįtiksi, ar kalbėsime apie turtingus, ar apie turtingus žmonės. Ir šiandieną mes tai matome. Junknės karalystės atstovas e, sako, kad e, toje šalyje nėra jokių problemų dėl gimstamumo, nes uh, Lenkai prisideda prie gimstamo situacijos gerinimo Junknėje karalystėje. E, daug jaunimo iš mūsų šalių išvažiavo į senesnės valstybės narės ir mes e, negalime to džiaugtis, nors kai kas gal to ir džiaugiasi. Tai yra viena problema. Kita problema - imigrantai darbo rinkoje. E, situacija taip pat nėra vienoda. Dar vienas dalykas - pensinis amžius. Kaip ir kolega iš Vengrijos pasakysiu, kad gyvenimo trukmė Estijoje ir Vengrijoje yra e, trumpesnė nei Vokietijoje ar Junktinė karalystė ir žmonių sveikata pas mus prastesnė. 55 e, metų e, dailidė Estijoje dažnai nebegali dirbti, nes jisai jau yra pernelyg lygotas. Taigi reikia atsižvelgti į skirtingas problemas ir skirtingas sąlygas. Negalima išspręsti visų problemų e, atskirose valstybėse narėse, joms veikiant atskirai. Aš esu optimistė ir tikiuosi, kad e, valstybės narės sieks spręsti problemas bendrai. Dabar matau, kad e, dauguma valstybių narių siekia savų interesų tikslų. Reikia daugiau konstruktyvumo. Uh, buvo minimas ir toks terminas e, sidabrinė arba žiloji ekonomika. Norėčiau papasakoti kolegoms apie gerus pavyzdžius, kaip įtraukti vyresnius žmonės į darbo rinką. Mes e, savo šalies parlamente daug apie tai kalbėjome, bet sprendimai nebuvo geri, nes e, turime pripažinti, kad nėra jokio vaisto nuo senatvės. Reikia pripažinti, kad e, daug senų žmonių gali toliau dirbti. E, e, žmonės Estijoje yra neblogai išsilavinę, kai kurie moka kelias užsienio kalbas ir kai kurie gali dirbti iki 90 metų. Norėčiau išgirsti ir kitų gerų pavyzdžių. Dziękuję bardzo. Labai ačiū. Norėčiau padėkoti nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento atstovams už tai, kad dalyvavo diskusijoje. Norėčiau uh, toliau suteikti žodį pranešiai, kuris uh, apibendrins diskusiją. Prašom. Ačiū. Gerbiamas pirmininkė, gerbėmieji organizatoriai manęs paprašė apibendrinti, pateikti išvadas. Na ir apibendrinti šią diskusiją. Norėjau taip pat laikytis tos diskusijų linijos, kurią pasiūliau pačioje pradžioje. Būtent iškėliau keletą klausimų ir turėjome juos atsakyti. Pirmasis klausimas buvo, ar yra reali problemos rizika, jeigu nebūtų imtasi veiksmų. Visi šiandien pasisakiusieji konstatavo, kad problema yra ir siūlėte, kaip tą problemą reikėtų spręsti. Taigi vieną atsakymą jau turime. Veiksmų reikia imtis kuo greičiau, nes egzistuoja realus pavojus, kad įvyks krizė šioje srityje. Kitas klausimas, kas turėtų imtis veiksmų? Man buvo malonu girdėti pasisakymus, nes bent jau aš nepastebėjau, gal praleidau, tada mane pataisykite. Taigi niekas nesistengia permesti problemos kitiems. Taigi būtina kad būtų imtasi veiksmų nacionaliniu lygmeniu ir kad tie veiksmai būtų koordinuojami ES. Jeigu mes visi pasidarysime tokią išvadą, tai manau, kad tai jau bus esminis žingsnis į priekį, sprendžiant šias problemas. Buvo pateikta ir pavyzdžių, kaip problema konkrečiai sprendžiama konkrečiose valstybėse narėse, kaip uh, sprendžiama nedarbo problema. Na, ko gero, galiu daryti išvadą, kad ekonomikos vystimasis yra vienas šios problemos sprendimo būdų. Būtent ekonomikos augimas padeda kurti naujas darbo vietas. Jis būtent mažina nedarbą ir ekonomikos augimas skatina jaunus žmonės kuo anksčiau įsitraukti į darbo rinką. Ekonomikos vystimasis yra įmanomas tik esant stabiliai viešųjų finansų padėčiai. Taigi dabar kiekvienai valstybei nariai tenka konkretus uždavinys sukurti atitinkamas ekonominio vystimosi sąlygas. Ir tai, aišku, aktualus klausimas ir Europos parlamentui. Buvo kelti ir kiti klausimai, buvo minėtos konkrečios sąlygos esančios Švedijoje, Junktinėje karalystėje, girdėjome kokią situaciją Estijoje. Visi turime atsižvelgti į konkrečias sąlygas, kuriomis gyvename, tačiau turime prisiminti savo ilgalaikį tikslą - būtent stabilizuoti rinkas ir užtikrinti ateities kartų ateitį. Jeigu neišleisime iš akių šių tikslų, tai akivaizdu, kad veiksmus turėsime koordinuoti ES lygmenių. Na ir dar į vieną dalyką atkreipsiu dėmesį. Čia jau nuskambėjo dar viena tema, kuri galbūt nepakankamai dėmesio susilaukia specialistų, ekspertų, tiksliųjų mokslų srities specialistų. Tai būtent ryšiai ir komunikacija, viešoji komunikacija. Reikia savo valstybėse narėse kalbėti apie esančią problemą ir turime užtikrinti, kad visuomenė žinotų ir kokiamis priemonėmis mes ketiname spręsti kylančias problemas. Visi Apie tai turime prisiminti ir visi turime prisiminti, kad jeigu mes neinformuosime visų piliečių, kokia yra problemos esmė, tai mums sunku bus sėkmingai tą problemą išspręsti. Ačiū. Ja chciałbym podziękować. Norėčiau padėkoti ponui Červinskijui, pranešėjai. Taip pat dėkoju visiems diskusijų dalyviams. Galime baigti laiku e, diskusijas pirmoje darbo grupėje, o kitai grupiai pirmininkaus e, ponė Danuta Hübner. Europos parlamento narė ir ponas Galoževski, e, Europos reikalų komiteto vicepirmininkas e, Lenkijos parlamente.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 prieš diskusijų pradžią pakviesiu poną Bogdan Borusevič e, ateiti į priekį ir perimti pirmininkavimą. E, chciałbym powitać sprawozdawczynię, panią Konstancę Krell, deputowaną do parlamentu. Norėčiau pasveikinti pranešėją Konstanc Krell. Europos parlamento narę. E, Pone Hübner jau pasveikinome. Taip pat sveikinu poną Gološevskį. Jis pasiliks čia su mumis. O dabar paprašysiu poną Kriol pristatyti diskusiją. Skiriu jai penkias minutės. Dėkui, pirmininkė, kolegos. Gana neįprasta man čia stovėti salės priekyje, nes paprastai sėdžiu salėje, ten kur ir jūs, bet man labai malonu dalyvauti posėdėje ir tikiuosi, kad e, vertimas bus užtikrintas. Pasakysiu, kad aš ir ponas Vanis Telroj esame pranešėjai šiuo klausimu. Spalio pradžioje Komisija e, pateikė teisėkuros e, priemonių paketo pasiūlymą dėl sanglaudos politikos ateities ir mes daug dirbame. Nagrinėdami šiuos dokumentus esame nusimatę tvarkaraštį, tikimės, kad iki kitų metų pabaigos e, jau būsime balsavę dėl pozicijos parlamento, dėl bendro priemonių paketo susijusio su sanglaudos politikos ateitimi. E, taip pat daug kas priklausys nuo to, ar bus e, apsispręsta dėl vidutinės e, trukmės finansavimo. Kitokiu atveju mes negalėsime balsuoti dėl jokių teisės aktų. Mes tikimės, kad ministrų taryba taip pat nori, kaip kad ir mes parlamente, kaip galima greičiau baigti parengiamą į darbą. Dar norėčiau pasakyti, jog mums labai malonu buvo tai, kad komisija pateikė šį pasiūlymą. Jisai aiškiai išiškina iššūkius po 2014 metų sanglaudos politikos srityje. Mes manome, kad yra gerai tai, jog daug Europos parlamento e, pasiūlymų šioje srityje buvo įtraukti į teisėkuros priemonių paketą. Mes taip pat labai patenkinti tuo, kad komisija e, atsižvelgė į mūsų pasiūlymus E, dėl to, kad visi Europos regionai galėtų dalyvauti sanglaudos politikoje ateityje. Kaip žinia, vyrauja skirtingos, egzistuoja skirtingos nuomonės e, dėl šio klausimo ir manau, kad tai yra geras sprendimas mūsų piliečiams regionuose ypač šiais sunkiais laikais. Būtent ta, ta žinia, kad visi regionai galės dalyvauti sanglaudos politikoje ateityje. Kitas faktas, kuris mus ypač nudžiugino komisijos pasiūlyme, yra uh, E, bendrasis reglamentas, kuris sutelks visus fondus, ne tik sanklaudos, bet ir regionį, socialinį bei žemės ūkio ir žuvininkystės fondus. Viena vertus, e, supaprastinsime procedūrą, naudojant visus šiuos fondus. Kita vertus, Tikiuosi, kad mes e, užtikrinsime geresnį bendradarbiavimą tarp skirtingų fondų ir tai turėtų turėti e, teigiamą poveikio veiksmingumui dėl naujos sanglaudos politikos. E, yra daug iššūkio, iššūkių sanglaudos politikai, reikia stiprinti teritorinį bendradarbiavimą bendradarbiavimą pasienio regionuose ir labai svarbu e, tai siekiant įgyventinti strategijos Europą 2020 tikslų. E, komisijos e, pasiūlymuose atsispindi visi šie dalykai. Mes į kai kuriuos elementus pažiūrėjome atidžiau ir šiandien apie tai kalbėsime, turime galvoti, kokią formą įgaus visos priemonės, ką reikia sustiprinti, ką reikėtų reorganizuoti. Aš trumpai paminėsiu tuos dalykus, kuriuos mes nagrinėjame, nes e, per diskusijas reikėtų juos prisiminti. Manau, kad būtina mums užsitikrinti pusiausvyrą tarp ES strategijos Europa 2020 ir regionų interesų, kad galėtume regionų lygmenių užsitikrinti lankstumą, numatant prioritetus ir tikslinant regionų poreikius. Aš manau, kad e, su partnerystės sutartimis, kurias pasiūlė komisija, turėsime gerą priemonę ir galėsime e, dirbti toliau ir regionai ir komisija galės dėrėtis dėl galimybių atskiriems regionams. Mes turime prisiminti, kad komisija dar kartą e, pasitelkė BVP kaip pagrindinį kriterijų, numatant finansavimą. Mes turėsime E, atsižvelgti ir kitas dvi sritis. Mažiau išsivystę regionai tai yra pagal pirmąją kategoriją, tiksliau pirmąjį tikslą, e, kurių e, BVP yra 75 procentai nuo BVP vidurkio. Taip pat komisija pateikė kitą naują pasiūlymą, būtent taip. Ir parlamentas didelę daugumą pritarė tam, tai yra tokia pereinamoji kategoriją, tarpinę kategoriją. E, dabar daugelis Europos regionų išgyvena e, sunkius laikus, e, perinamoji kategorija tarp 75 ir 90 procentų BVP yra gana prasminga. Yra ir daugiau galimybių numatyta. Pavyzdžiui, regionai kurių vidurkis gali būti 180 procentų BVP. Ir uh, reikia galvoti apie uh, tai, kokias tai galimybės suteiks sanglaudos politikos ateičiai. Europos parlamentas uh, E, taip pat galvoja, kad biurokratijos e, mažinimas yra nepaprastai svarbus uždavinys. Dabar paraiškų teikimo taisyklės yra pernelyg sudėtingos, komisija pasiūlė ją supaprastinti. Mes dabar žiūrime, ar tikrai pasiūlymai e, supaprastins reikalavimus, o gal viskas taps dar labiau komplikuota. Mes žiūrime į selgiškumo klausimą taip pat, e, galvojame, kaip organizuoti viską, ar paremti pasiūlymus šioje srityje, galbūt reikia daugiau diskutuoti šiais klausimais, galbūt mes e, galėsime pasikeisti nuomonėmis šiais klausimais, o parlamento mastu mes taip pat žiūrėsime į miestų aspektą, kuris yra sustiprintas, tai nereiškia, kad kaimo teritorijoms bus skirtas mažesnis dėmesys. kur yra miestai Europoje. 80 procentų žmonių Europoje gyvena miestų teritorijuose, taigi reikia galvoti apie sanglaudos politiką ir labiau įtraukti miestų aspektą, kad galėtume suteikti daugiau paramos piliečiams. Kaip žinia, komisija e, savo pasiūlymuose daro sąsąją su savo pasiūlymais biudžeto sityje. 373 milijardai eurų numatyta. E, viena iš priemonių numatytų yra taip vadinama Connecting Europe priemonė. Ir mes su taryba turėsime pasižiūrėti tai ir tikrai užtikrinti, kad numatytos lėšos būtų skiriamos. Taip pat reikia pakalbėti apie tai, kaip ši priemonė Connecting Europe e, bus struktūrizuota. Galbūt ir šiandien dar apie tai pakalbėsime. Dėkui. E, dziękuję. Pani Krell. Ačiū. Netrukus pradėsime diskusiją. O dabar dar kartą pasakysiu, kad parlamentų nariai, norintys prašyti žodžio, turi užpildyti atitinkamą formą, kuri buvo visiems išplatinta. Na ir konferencijos sekretoriatas parengs kalbėtojų sąrašą. Kalbėjimo tvarka bus tokia. Pirmiausia, du nacionalinių parlamentų nariai, po to vienas Europos parlamento nario pasisakymas. Kalbai skiriamos trys minutės. Ir sąrašą ir eiliškumą matysite ekranuose. Taigi prašau registruotis, nes dar yra tokia galimybė. Ir dabar jau pradedame diskusiją. Ir pirmiausia, prašau pasisakyti Vytautą Kurpuvesą iš Lietuvos Seimo. Ačiū labai, gerimas Maršalka. Girdysi taip. Gerbimi kolegos, iš tikrųjų ES sanglaudos politika yra viena pagrindinių bendrųjų ES politikų sričių. Ji prisideda prie ES ekonominio augimo ir konkurencingumo didinimo, kuria ES pridėtinė vertė skatina ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą, taip pat darnį regionų plėtrą du tūkstančiai keturiolika dvidešimt metų europos biudžete sanglaudos politikai numatomas svarbus vaidmuo įgyvendinant strategijos europa du tūkstančiai dvidešimt tikslus todėl svarbu užtikrinti kad europos sanglaudos politika ir toliau išliktų stipri ir efektyvi bendroji europos sąjungos politika. taigi siekiant minėtų tikslų svarbu nepamiršti kad regionų plėtros skirtumų lygio mažinimas yra svarbiausias europos sąjungos sanglaudos politikos tikslas o didžiausias prioritetas Europos sanglaudos, e, sanglaudos politikoje turėtų būti teikiamas silpniau užsivyšusiems regionams. Na ir dabar keletas žodžių dėl Europos komisijos pateiktų pasiūlymų, e, iš pradžio apie tai, kas mums e, kelia nerimą. Taigi mus neramina pasiūlymas sumažinti struktūrinės paramos ribojimo lygį iki 2,5 procentų šalies bendro vidaus produkto. E, mūsų vertinimu tokių atvejų silpniau išsivyščiusiams regionams tenkanti paramos dalis ES politikos biudžete sumažės nuo 81,5 procento iki 68 procentų. Dėl to silpniau išsivyščiusiams regionams bus dar sunkiau pasivyti labiau pažengusius regionus ir padidinti savo konkurencingumą. E, siūlomi ES paramos e, ribojimo taisyklės pakeitimai labiausiai paveiks tuos silpniau išsivyščiusius regionus, kurių bendrasis vidaus produktas per ekonomikos krizę sumažėjo labiausiai. Pažymėtina, kad tai gali sąlygoti lytesnį ekonominį ir socialinių skirtumų mažėjimą ES viduje, na ir didesnį atotrukį tarp silpniau ir labiau išsivyščiusių ES regionų. E, diskutuotinas ir siūlymas sukurti veiklos rezultatų įgyvendinimo rezervą, nes jo sukūrimas skatintų spartesnį ES struktūrinės paramos panaudojimo procesą siekiamų tikslų sąskaitą ir verstų nustatyti mažiau ambicingus strategijos Europo 2020 tikslų siekimo būdus. Mes taip pat norėtume diskutuoti ir dėl minimalių paramos ribų nustatymo tematinių prioritetų įgyvendinimui ir dėl minimalios Europos socialiniam fondui skirtinų ES struktūrinių fondų lėšų dalies nustatymo. Mes manom, kad tai dirbtinai suvaržytų investicijų planavimo procesą ir galimybės atsižvelgti į nacionalinės ir regioninės plėtros poreikius mes taip pat esame atsargiai vertinti pasiūlymą dešimt milijardų eurų iš sanglaudos fondų numatyti europos infrastruktūros tinklų, e, tinklų priemoniai nes tebėra neaiškus lėšų perkėlimo principai kuriais vadovaujantis tam tikra dalis valstybei nariai skirtų sanglaudos fondų lėšų būtų perkeliama į naują europos infrastruktūros tinklų priemonę ir nėra žinoma kokios konkrečios paramos teikimo sąlygos bus taikomos projektams. Na ir pabaigai norėčiau paminėti keletą dalykų, kuriuos mes e, be jokios abejonės remiam. Tai mes remiam tikrai pasiūlymą renkti bendrąjį strateginį dokumentą, kuris apimtų e, penkis ES fondus. Mes manom, kad tai padėtų užtikrinti stipresnį ryšį tarp e, skirtingų finansavimo šaltinių. Remiam iš ankstinės eksantai gyvendinimo sąlygas Mes taip pat palaikome Europos komisijos iniciatyvą parengti atskirą reglamentą Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui, kadangi šis pasiūlymas mūsų manimų parodo Europos teritorinio bendradarbiavimo svarbą ir išskirtinumą. E, tačiau norėčiau pažymėti, kad mes esam susirūpinę, kad pateikti sanglaudos politikos reglamentų projektai nepakankamai atspindi administracinės naštos mažinimą tiek galutinio paramos gavėjo, tiek valdymo ir kontrolės sistemos lygmenyse. Taip pat mes manome, kad galėtų būti supaprastintos valstybėms narėms skirtos gyvenimo taisyklės. Taigi, dėkodamas uždėmesi, norėtųsi tikrai tikėtis, jog šie pasiūlymai bus dar patobulinti. Ačiū labai. E, dziękuję bardzo. Labai ačiū. Ačiū Jums už įdomų pasisakymą. O dabar norėčiau suteikti žodį ponui Žaklene iš Prancūzijos nacionalinės asamblėjos. Pirmininkė, ponios ir ponai, kalbame apie socialinę sanglaudą, priemonių taikymą regionuose. Ir aš norėčiau pasakyti, keletą žodžių pristatyti savo nuomonę. Mes e, žinome, kad net ir e, prie medicinos paslaugų regionai turi ne vienodą prieigą. Pavyzdžiui, Prancūzijoje taip yra. Yra atliktos įvairios studijos tyrimai. E, sveikatos ministerijos užsakymų ir mato, matome, kad e, toliau 10 procentų per ateinančius 15 metų sumažės regionuose dirbančių gydytojų skaičius. Ir e, iki 25 metų mes e, nukrisime iki 90-mečio e, pradžios ligmens. E, Reikia siekti priemonių, e, imtis priemonių, kad ši tendencija būtų pakeista. Taip pat e, reikia galvoti apie tai, kaip paskirstyti išteklius regionuose, apie tai, kaip m, užtikrinti, kad e, labiau atsilikę regionai dar labiau nekentėtų nuo to, kad nepakankamai užtikrinama piliečių sveikatos apsauga. E, yra jau imtasi tam tikrų iniciatyvų, jos žengia dviejomis e, kryptimis. Mes siekėme užtikrinti finansinių paskatų mechanizmą skirtą studentams, e, kurie, pavyzdžiui, e, rinktųsi dirbti kaimo teritorijose arba plaš, mažiau išsivyšiuose regionuose. Uh, E, taip pat e, siekėme užtikrinti tam tikras jaunų e, medicinos darbuotojų partnerystės su atitinkamų sričių specialistais. Prancūzijoje labai didelį susirūpinimą kelia susikloščiusi padėtis. Taigi reikia sutelkti visuotinai mums pastangas ir siekti e, tokiu būdu e, socialinės sanglaudos tikslų. Ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Vanistelrui, Europos parlamento nariui. Ačiū. Aš čia. Pane pirmininkė, drauge su kolege ponė Kreil. Mes e, šioje diskusijoje e, pamanėme, kad svarbiausia yra sulaukti jūsų e, pasisakymų, jūsų indėlio. Dabar mes pradėjome kalbėti apie sanglaudas politiką ir susidaro įspūdis, kad socialinis fondas e, dėl e, Europos komisijos pasiūlymų e, susilpnėja. Taip iš tikrųjų ne. Jeigu pažiūrėsite į labiau išsila, išsivyščiusius regionus, tai iš socialinio fondo jiems tenka 50 procentų Ir iš tikrųjų susitelkiama į svarbiausius dalykus - į paslaugas, darbo rinkos problemas, kad žmonės ilgiau darbo rinkoje išliktų. Taigi e, yra pakankamai stiprių signalų, kad dabar krizės metu socialiniai aspektai nėra susilpninami. Mm, kitas dalykas, štai koksai, mes kaip parlamento pranešėjai gana giliai panalizavome, į e, tų reglamentų e, bendrą sistemą ir į tą bendrą strateginę programą. Teginę programą ir mes manytume, kad į visus tuos dokumentu, dokumentus reikia žiūrėti kaip į paketą, nes vėliau, galvojant apie jų funkcionalumą, apie jų uh, skaidrumą gali prireikti tam tikro lankstumo. Būtent todėl Europos parlamentas ir mano, kad reikia į tą paketą žiūrėti kaip į bendrą. Ir e, draugė su taryba dėl to sutarė ir tikimės, kad komisija būtent tą kryptimį ir žengs. Dabar kalbant apie partnerystės, apie partnerystės e, sutartį, susitarimą, Puiku, kad valstybių narių lygmenių jūs galite priderinti savo požiūrį, atsižvelgiant į tokius dalykus, kaip kad ką tik buvo sakyta, e, kaip poreikiai į sveikatos apsaugos rytyje, būtent specifiškoje konkrečioje valstybėje narėje. Bet mes turime laikytis regionų politikos principų, kad e, tas veiksmas būtų iš apačios į viršų ir 12-13 metais renktis tam. Ir valstybėse narėse su visais partneriais e, decentralizuotų lygmenių aptarti tuos pasiūlymus, kurie leis pasiekti mums anglaudos tikslų ir strategijos 2020 tikslų. Taigi, e, galų gale negalima sakyti, kad įvyksta tam tikras kontrakto sutarties renacionalizavimas draugės su finansavimu ir taip toliau. Mes e, manome ir tikimės, kad ir jūs mus paremsite, kad mes per ateinančius kelis metus labai preciziškai uh, E, suformuosime e, naujuosius veiklos metodus, kad šita politika nebūtų renacionalizuota. Na ir paskutinis dalykis - tam tikrų rodiklių nustatymus. Negerai, jeigu bus labai nelanksti sistema. Taigi, kai kalbama apie veiklos programas, mes turėtume turėti galimybę ieškoti sprendimų, kurie remtųsi judėjimu iš apačios į viršų. ir kad nebūtų primetamas kažkokios dominuojančios nuomonės ar pozicijos. E, taigi labai džiaugiuosi e, galėdamas dalyvauti diskusijoje, kur tik įmanoma mes bandysime patobulinti komisijos pasiūlymą, tačiau pagrindas, pagrindas pats yra priimtinas. Dziękuję bardzo. Dėkoju. Dabar norėčiau suteikti žodį Latvijos parlamento atstoviai poniai Lukaševica. Ačiū, panė pirmininkė. Man tikrai e, malonu e, turėti galimybę pasisakyti šiame posėdėje. Dėkoju Europos parlamentui už e, renginio suorganizavimą. Nuo pat įkūrimo ES vienas iš svarbiausių prioritetų yra jos piliečiai ES visų pirma rėmėsi tam tikro augimo modeliu. Dabar atsidūrėme tam e, tikrose sunkiose aplinkybėse. Strategija 2020 užsibrėžė labai ambicingus tikslus. Ir sanglaudos politika bus vienas iš instrumentų jiems pasiekti. Tačiau tam reikia galvoti apie finansavimą. Biudžeto pasiūlymai turėtų prie to prisidėti. Šiandieną savo diskusijoje mes daugiau žiūrime į socialinės sanglaudos reikalus. Ir žvelgiant į regionus pastaraisiais metais, pavyzdžiui, į, į švietimo situaciją, mes e, turime akcentuoti e, žmogiškojo kapitalo svarbą e, regionų e, plėtrai bet tai reiškia, kad turime ir daugiau investuoti į mažiau išsivyščiusius regionus. Nuo 2005 metų iki dabar Latvijoje ir mūsų regionuose e, bandėme vykdyti tikslinę politiką, kuri leido mums užtikrinti dinamišką augimą ir judėjome konvergencijos link. mūsų BVP, lyginant su ES vidurkiu ir žmogaus e, kapitalo vystimosi rodikliai, e, našumas, e, visa tai kilo iki tol, kol prasidėjo krizė. augimo lygis, žinoma, skiriasi nuo labiau išsivyščiusių ES regionų ir, žinoma, ir krizės pasiekmes buvo kitokios. Pažiūrėkime, kokios bus politikos pasiekmes. Sanglaudos fondų paskirstimas. E, tas e, tikslas, kad e, būtų 50 procentų įsisavinimo, riba yra nerealistiškas Latvijai, Estijai, Lietuvai. Norint užtikrinti tvarę plėtrą, noriu patvirtinti, kad ES viena iš pagrindinių vertybių yra solidarumas ir tai taikytina, kai kalbame apie ekonominę ir socialinę sanglaudą. Jeigu norime uh, E, kurti tvarę gerovės e, valstybę, sąjungą, tai negalime atsidurti tokioj padėtį, kai e, tie, kurie labiausiai nukentėjo nuo krizės ir kurie taikė griežčiausias taupimo sąlygas, kurios darė neigiamą poveikį visuomeniai, kad būtent jiems e, teks e, tokie dideli apkarpimai e, ateities sanglaudos politikoje. ES taip negali diskriminuoti. Negalima diskriminuoti skirstant e, sanglaudos fondus. Turime demonstruoti solidarumą. Tai vienintelis būdas pasiekti augimo ir užtikrinti, kad tas augimas būtų tvarus visiems ES piliečiams. Tad e, aš tikrai galvoju, kad tolesnėse diskusijose dėl sanglaudos politikos mes e, vis tik tai grįšime prie sanglaudos politikos pagrindinių vertybių ir tikslų. Reikia didesnės sanglaudos ir e, stimulo regionų plėtrai. Be jokios abejonės, kad parlamentai čia gali suvaidinti labai didžiulį vaidmenį ir aš džiaugiuosi, kad mes kalbame apie tai šiandieną ir turime progą pasikeisti nuomonėmis. Dėkoju už galimybę mūsų nuomonės išsakyti ir laukiu tolesnės konstruktyvios diskusijos. Dėkoju. Ačiū. Dabar žodis Edmundui Vidbrotui iš Lenkijos senato. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau sureaguoti į tai, ką kalbėjo pranešėja, kalbėdama apie demografinius uždavinius ir kalbėjo apie Europos 2020 strategiją ir sanglaudos politiką. Be abejo, tai yra esminės priemonės, kurios gali būti išnaudotos konkretiems tikslams. Ir kiek aš suprantu, viena priemonė yra ES ligmens, tai būtent priemonės skirtos socialiniai įtraukčiai. Ši priemonė galėtų visoms ES valstybėms narėms Na ir toliau yra nacionalinis ligmuo. Jau pirmojoje diskusijoje kalbėjome apie pensijų sistemas, apie užimtumą ir panašiai. Tais problemos spręsnios nacionalinių lygmenių. Tačiau atrodo, kad esminis ligmuo yra regionų ligmuo, nes kai kalbam apie sanglaudą, tai daugelis priemonių yra gyvendinama regionų lygmenių. Nesanglaudos politika, kaip ir sakė kolega iš Lietuvos, būtent padeda išlaisvinti regionuose esantį potencialą. O žinome, kad regionuose sanglauda priklauso nuo daugelio veiksnių ir čia svarbu atsižvelgti į regionų konkrečią padėtį, infrastruktūrą, švietimo sistemą, visas skirtingas sritis. naujos lėšos, kurios skiriamos anglaudai regionuose, dėl jų sprendimai turėtų būti priimami regionų lygmenių, nes būtent regionuose geriausiai žinoma, kaip tas lėšas panaudoti. Konkrečiai Lenkijos atveju mums regioninė politika būtent atrodo labai svarbi, kalbant apie ES vystimasi. Ir mes manome, kad reikėtų kelti sangaudos politikos politinį profilį. Ir todėl mes norėtume, kad dabartinių fondų lėšus išliktų tokio paties dydžio, jeigu nedidesnės. Daugkas, tačiau, Taigi mums e, daug kas pasiūlyme tinka, tačiau kaip ir kolegos kalbėję apie tam tikrus nuogastavimus, mes taip pat nerimaujame apie kai kurios naujus dalykus, kad ir Connecting Europe priemonė, ar ring fencing, ar ta pereinamųjų regionų savoka ir centrinis sprendimų prieimimas, ar nebus sutrikdyta iki šiol galiojusi sistema. Manome, kad visą tai reikia dar konkrečiau aptarti detaliai tolesnėje diskusijoje. Ačiū. Gerbiam Senato nariui, dabar dar paraginsiu visus registruotis diskusijai, užpildyti šią formą ir pateikti ją sekretoriatui. O dabar suteiksiu žodį ponui Nūnui iš Portugalijos parlamento. Ačiū pirmininkė. E, norėčiau pasveikinti visus, perduoti savo kolegų linkėjimus. Mes turime galvoti apie tvarę plėtrą. Portugalijoje matome, kad daug žmonių iš e, e, šalies vidaus keliasi gyventi į pakrantę Portugalijoje. Matome kad miestuose gyventojų daugėja, o kaimuose e, mažėja atsiranda neigiamų socialinių pasiekmių. Mieste e, daugėja nedarbo, o kaimuose, kaimai tuštėja. Atsiranda ekonominių, demografinių netoligumų miestuose, kaip sakiau, žmonių daugėja, žmonės susiduria su ekonominės problemomis, nebegali išlaikyti šeimų ir mes turime vykti veiksmingą vystomąją politiką. Kitas dalykas - krize verčia e, konsoliduoti biudžetą, e, vykdoma labiau centralizuota politika Portugalijoje nėra stiprios regioninės politikos. Ir didėjantis centralizavimas ir galių bei lėšų perdavimas iš regionų centriniai valdžiai gali sukurti situaciją, kai lėšos bus paskirstamos netolygiai. Ir egzistuoja toks e, pavojus. Mes žinome, kad ES regioninė politika yra sėkmės politika. Ji nepaprastai svarbi, ji leidžia išspręsti daug problemų. Mes turime užtikrinti didesnę sanglaudą, e, kad užsitikrintume klėstėjimą ir taiką Europoje pusiausvyrą regioninės plėtros atėje užtikrintų didesnį ekonomikos augimą, didėtų gimstamumas, kadangi e, visi gyventojai galvotų apie geresnės ekonominės galimybės. E, Labai ačiū. Suteiksiu žodį poniai Hübner, Europos parlamento atstoviai. I was, yeah, okay, okay. Dėkuoju, panė pirmininkė. Norėčiau pasinaudoti progą, kad nėra daugiau norinčių pasisakyti ir prieš suteikiant žodį Konstancijai Krell, e, sureaguoti į jūsų pastabas, aš norėčiau jums pakalbėti kaip regioninės plėtros komiteto pirmininkė. Paminėsiu keletą dalykų, kurie susiję su būsimąją e, reglamentavimo sąrangą. Kaip žinote, Europos parlamente mes dabar turime stipresnės galės, e, draugės sprendžiant su taryba dėl e, būsimos sanglaudas ar kaip kas iš mūsų sako regioninės politikos ateities. Kitaip sakant, mes e, jaučia, jaučiame labiau atsakingi dabar. Per pastarosius du metus mes iš tikrųjų rengiamės tiems sprendimams dėl kitos finansavimo programos Parlamentas priemė keletą sprendimų, e, parengė pranešimus apie būsimą finansinę perspektyvą, prieėmė keletą rezoliucijų apie busimasias bendrasias politikas, regionų komitete parengėme keletą savos iniciatyvų pranešimų, dirbame e, artimai su Europos komisija, bandydami suprasti jų e, pasiūlymus dėl ateities ir su komisija ir taryba dirbdami darbo grupėse, aukštose darbo grupėse stengiamės e, perduoti mūsų požiūrį į ateitį ir į dabartinius iššūkius. Tad turėčiau pasakyti, kad mūsų pranešėjai ir visas komitetas yra gerai pasirengęs e, žengti tolyn, ko galima sparčiau. Tikriausiai žinote, kad e, intencija, ket, ketinimas, e, kai kalbama apie e, pirmininkančių valstybių trijulę e, Lenkiją, Daniją ir Kiprą, kad darbas dėl šio dokumentų paketų būtų baigtas iki kitų metų pabaigos. Turėčiau taip pat pasakyti, kad tai priklausys ir nuo to, kaip vyks darybos dėl kitos daugiametės finansų programos nes kaip e, turbūt įsivaizduojate, e, e, dėrėdamėsi dėl reglamentavimo, regu, reglamentų paketo, mes kai kuriuose vietose galime skliausteliuose dar neįrašyti skaičių. Tačiau ateis toks laikas, kai reikės mums tiksliai juos įrašyti, žinoti, kiek turėsime finansavimo. Taigi, parvykę namo, e, jūs turite taip pat žinoti ir kalbėdami su vyriausybėmis e, įsivaizduoti ir jiems sakyti, kad lygiagrečiai eina dėrybos dėl finansavimo paketo ir dėl e, reglamentų paketo. Taryba yra pasiruošusi žengti sklandžiai į priekį, mes esame pasiryžę ne trukdyti tam žengimui, bet žinome, norime e, atsižvelgti e, ir į jūsų nuomonę, lygiai taip pat kaip ir į komisijos nuomonę, bet žinoma, jūsų atsakomybė dirbant pozicijoje ir opozicijose e, namie užtikrinti, ir įtakoti jūsų vyriausybių poziciją. Ir mes iš tikrųjų galvojame, kad jūsų vaidmuo turėtų siekti daugiau negu kad finansiniai apribojimai, taupimo paketai kurie dabar e, matomi kaip pagrindiniai uždaviniai nacionalinių biudžeto apkarpimas ir taip toliau, turime pažvelgti toliau į ateitį, suprasti, kad mums reikia augimo, e, E, Europoje reikia e, padoraus ES biudžeto, kad galėtume investuoti į būsimą ekonominį ir socialinį augimą, ypač atsižvelgiant į rajonų ir miestų vaidmenį. Nes tas augimas ateis būtent iš ten, iš vietos ligmens. Noriu taip pat Jums pasakyti, kad e, e, mes surengėme keletą viešų klausimų, pasikvietę suinteresuotasias šalis, panalizavome dabartinę sistemą, e, žvelgiame į ateitį ir mes tokią praktiką toliau tęsime, kad e, pranešimų rengėjai galėtų geriau atsižvelgti į tai, e, ką galvoja tie, kurie vietose įgyvendina tą politiką. Noriu taip pat pasinaudoti šią progą ir jūs informuoti, kad mes dabar bandome e, peržiūrėti, pakeisti dabartinį reglamentą, kadangi esame e, krizės akivaizdoje, norime užtikrinti, kad e, to šalis, kurios labiausiai nuo jos nukentėjo, galėtų veiksmingiau pasinaudoti sanglaudos fondo lėšomis. Vienas iš tokių dalykų, dėl kurio pereitą savaitę balsavome, yra E, susijęs su e, papildomu kofinansavimo lygmeniu, jo įvedimu. Kitas susijęs su finansinės inžinerijos instrumentais, priemonėmis. Na ir taip pat yra komisijos pasiūlymas, dėl kurio pradėjome parlamente diskutuoti, dėl e, rizikos pasidalymo priemonės ar fondo, kuris leistų sukurti sąlygas kuriomis Europos investicijų bankas galėtų e, veiksmingiau padėti į dramatinę padėtį pakliuvusiems valstybėms e, narėms, kurios susiduria su valstybės skolos problema. Taigi, e, ponė pirmininkė, mm, aš noriu tik tai akcentuoti, kad mes dirbame tikrai pasišventusiai, bet taip pat laukiame ir jūsų indėlio ir tikėkime, kad jo sulauksime per ateinančius metus. Dėkoju už jūsų svarbų pasisakymą. Norėčiau steigti žodį ponui Mečislav Augustin iš Lenkijos senato. Priglądame šį. Šiandien kalbame apie regioninę politiką ES, tačiau kalbame apie ją konkrečių aspektų. Kalbame apie tai, kokios pasiekmes turės demokratiniai pokyčiai vykstantis šiuo metu Europoje ir jau ankstesnėse diskusijose matėme, kad šią prasme padėti skirtingose valstybėse narėse ir skirtingose regionuose yra labai skirtinga. Be abejo, reikia mažinti skirtumus tarp regionų vystimosi ir jeigu ši politika bus veiksminga, tai gerės regionuose socialinė padėtis gerės ir pagyvenusių žmonių padėtis. Vis dėlto yra sričių, kurios regionų vystimosi politikoje turėtų būti demografinių požiūrių labiau akcentuotas tose regionuose, kuriuose itin aktuali visuomenės senėjimo problema. Aš čia kalbėčiau konkrečiai apie investicijas į sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą ir konkrečiai apie mokslinius tyrimus ir prevencijos priemonės. Jeigu norime, kad žmonės ilgiau dirbtų, jie turi būti sveikesni. Tai yra labai svarbu ir ankstesnėse diskusijose mums buvo pasakyta, kad Estijoje, Vengrijoje egzistuoja tikrai didžiulių problemų, ten žmonės gyvena trumpiau ir neįmanoma ilginti pensinį amžių. Panašiai ir kalbant apie rehabilitaciją, čia taip pat reikalingos investicijos. Jeigu žmogus turi grįžti į darbo rinką po ilgos ir sunkios lygos, tai aišku, lengviau ir pigiau žmogų rehabilituoti, o ne siūsti jį į pensiją ir infrastruktūros ar globos ir rūpybos infrastruktūros skirtumai yra didžiuliai. Čia egzistuoja tie taip vadinami dviejų greičiai, dviejų greičių tendencija. Pirmiausia yra grupė žmonių, kuriais ir jų artimieji negali pasirūpinti Taigi neišvengiama, kad turi būti užtikrinta institucijų rūpyba. Tačiau turime atsakyti į klausimą, kokios tai institucijos, kur, kuriuose regionuose į šią sritį reikalingos didesnės investicijos. Ir tuo pačiu tokios investicijos padėtų sukurti ir papildomų darbo vietų. Dar vienas svarbus aspektas yra švietimo klausimas. Turim kalbėti ne vien apie jaunimo švietimą, bet ir apie seniorų, pagyvenusių žmonių švietimą. Tam, kad pagyvenę žmonės galėtų labiau įsitraukti į darbo rinką, kuri yra techniškesnė, labiau specializuota, sudėtingesnė. Ir tam, aišku, reikia užtikrinti švietimą pagyvenusiems žmonėms suteikti jiems taip vadinamą antrą galimybę, gal ir trečią. Taigi ir šiuo požiūriu mūsų turima infrastruktūra labai skiriasi visose valstybėse narėse ir regionuose. Taigi, numatant tikslus ir regioninės vystimosi politikos kryptis, reikėtų atsižvelgti į visus šiuos elementus. Ačiū. Panie senatorze. Ačiū senato nariui ir gerbėmiai norėčiau dabar perduoti pirmininkavimą poniai Danutai Hubner. Prašom. Dziękuję bardzo, panie marszałku, i prowadzenie przeze mnie panelu. Ačiū. Na ir dabar mano pirmininkavimas apsiribos tik tuo, kad paprašysiu ponios Konstantos Krell apibendrinti šią diskusiją, apibendrinti tai, ką sakė nacionalinių parlamentų atstovai, taigi žodis pranešėjai. Äh, Labai ačiū, ponia pirmininkė. Esu tikra, kad nacionaliai parlamentai diskutuoja tuos pačius dalykus kaip ir mes, Europos parlamentas, dėl krypties, kur link norime žengti, kur nueiti. Aš pirmiausiai e, pateiksiu bendrųjų pastabų, paskui pakalbėsiu konkrečiau. Kaip žinia, Europos parlamentas yra įkūrę specialų komitetą kurio tikslas parengti nuomonę dėl e, 14 metų finansinės programos. Bus parengt, jau yra parengtas e, pranešimas, kuriame parlamentas e, pasakė, kad jeigu mes būsime pusiau rimtai nusiteikę dėl tikslų finansavimo srityje, jeigu norime bent pusę tikslų įgyvendinti ir užsitikrinti bent pusę dalykų, tai mes ES biudžetą turime padidinti bent jau 5 procentais. Diskusijos vyko sudėtingos. E, mes išgyvename ekonomikos finansų krizę, kuri šiandieną tebėra gili. Komisija yra pateikusi pasiūlymą dėl vidutinės trukmės finansinio e, planavimo, bet tie pasiūlymai e, netokie ambicingi, kaip kad Europos parlamento. Mes esame pateikę savo pasiūlymų. Kaip anksčiau sakiau, tai reiškia, kad e, numatyta Connecting Europe priemonė 367 milijonai sanglaudos politikai skirta. Tai yra didelė ES biudžeto dalis ir lėšos bus skiriamos ir šiai priemoniai Connecting Europe 326 e, milijonai beliks e, lėšų, tai yra kur kas mažiau negu tikėjomės. Mes turime rasti būdą, kaip e, panaudoti tą mažesnį finansavimą, kurį pasiūlė komisija, bet taryba atsisakė uh, į tai įsigilinti. Taigi dėrybos e, bus labai rimtos dėl to, kaip paskirstyti tą mažesnę sumą. Jūs patys taip pat e, diskutuosite apie tai. E, pinigus turbūt nenorėtume, kad atimtume iš vienos ryties ir duotume kitai. Reikia daug investicijų į sveikatos apsaugos infrastruktūrą. Ir aš labai nuoširdžiai norėčiau jūsų paprašyti kai ko. Paprašykite jūsų finansų ministrų suprasti, kad verta investuoti ES sąnglaudos politiką, kad verta um, tai daryti mažiau išsivyšinčių regionų šalių labui, nes tai e, užtikrins e, geresnę ekonominę padėtį. E, prašykite, kad jūsų regionai būtų elgtųsi atsakingai dėrėdamiesi dėl vidutinės trukmės biudžeto. Mes turime užtikrinti pusiausvę tarp regionų, kurie gauna lėšas ir valstybių narių, kurios daugiausiai e, teikia finansavimą. Bet kol kas tokios pusiausvėros nėra. Mes dar labai toli esame nuo to. Ir e, dėrybos bus tikrai sunkios. Europos parlamentas e, labai aiškia yra priėmęs poziciją. Mes norime, kad sąskaitos būtų apmokėtos, bet mes norime, kad e, dėrybos vyktų, o dabar jos tik prasidėjusios. Savo diskusijose mažesnėse ar desnėse grupėse, frakcijose mes visuomet e, pastebėjome tokius dalykus, kaip kad demografiniai pokyčiai Europoje ir buvo patvirtintas pranešimas dėl demografinių pokyčių ir sanglaudos politikos ateities. Yra pateikta tam tikrų pasiūlymų. Pagal juos sanglaudos politika turėtų būti plėtojama ir tuomet E, bus e, numatyti prioritetai, kurie leis pasižiūrėti tokius elementus kaip demografiniai pokyčiai ir bus reaguojama deramai. Jeigu mes sakysime, kad norime užtikrinti prieinamumą ir e, užtikrinti gerą informacijos technologijų panaudojimą, mes turime užtikrinti prieigą visose regionuose. Bet e, Taip pat turime užtikrinti, kad visi žmonės galės pasinaudoti tomis technologijomis. Kitaip tariant, galima pasaky, kelti klausimą, ar senesni gyventojai galės dalyvauti e, būsimoje informacinėje visuomenėje, ateities informacinėje visuomenėje. Jeigu norime e, remti e, mažų ir vidutinių įmonių konkurencingumą, tai nereiškia, kad kalbame tik tai apie metalurgijos srityje dirbančias įmonės. Mes e, turime galvoti ir apie sveikatos sritį. Jeigu norime užsitikrinti geresnę aplinkos apsaugą ir veiksmingesnį išteklių panaudojimą, tai yra visiems aktualus dalykas. Tai reiškia, kad regionai turi dalyvauti Taip pat e, reikia galvoti apie tai, kad e, mažėja gyventojų kaimo teritorijose. Ateityje reikia galvoti ir apie transporto infrastruktūrą, atsižvelgiant į konkrečius senėjančios visuomenės poreikius. Tai yra labai svarbi tema kuri susijusi su man anksčiau paminėtais dalykais - miestų plėtros strategija. Ji turi būti e, vertinama E, galvojant apie ko, tai, kokie žmonės ateityje naudosis viešojo transporto infrastruktūrą, reikia, galvojant apie tai, numatyti pokyčius, kad galėtume pasternauti geriau žmonėms ateityje. Aš esu tikra, kad ateityje reik, kad, kad, kad kai kuriais atvejais reikės pagalvoti ir apie tai, kad mažėjant tam tikrose teritorijose gyventojų reikės mažinti ir infra, siaurinti infrastruktūrą. E, taip pat turime aiškius prioritetus švies, švietimas, sveikatos apsauga, mokymasis visą gyvenimą. Europos parlamentas visuomet rems e, šiuos prioritetus Mano nuomonė taip pat verta pasižiūrėti į dabar egzistuojančius 11 prioritetų, kurie išdėstyti bendrajame reglamente. Tai turi būti labai svarbu, galvojant apie demografinius pokyčius Europos Sąjungoje. Mes taip pat turėtume numatyti ir tam tikro lankstumo regionams. Jau anksčiau sakiau, kad reikia užtikrinti galimybę regionams pristatyti savo poreikius, dėrėtis savo ruoštų dėl naujų partnerystės sutarčių ir reikia jiems padėti. Galbūt mažesniems, netokiems turtingiems regionams tai ir nebus gera priemonė, nes ne, jų sąlygos kitokios bet reikia galvoti apie desnius labiau pažengusius regionus, kurie turi daugiau galimybių. Pavyzdžiui, Ispanijoje yra tokių regionų. E, reikia e, kitokio, e, pavyzdžiui, požiūrio į regionų plėtrą pakrantės teritorijose Ispanijoje. Aš esu iš Vokietijos ir mano regione beveik nebėra jaunų žmonių, nes nėra darbo. Reikia galvoti, kaip pakeisti situaciją, apie tai, kaip įdėkti naują infrastruktūrą senėjantiems gyventojams. E, visus tuos dalykus reikėtų išanalizuoti ir numatyti papildomus prioritetus. Reikia įrašyti kai ką papildomai į bendrojo reglamento prioritetus. Aš labai džiaugiuosi tuo, kad ne visi dabar kalba tik tai apie sąlygiškumą. Aš žinau, kad jeigu norime veiksmingai panaudoti lėšas ir labiau koncentruoti, fokusuoti savo veiksmus, reikės įvykdyti tam tikras sąlygas ir tai gali pasiteisinti praktikoje. dėl išmaniojo augimo. Tai atsispindi prioritetuose ir kaip mes užpilsime tokią nuostatą turiniu. Reikia apie tai pagalvo, pagalvoti, reikia pagalvoti, kaip atspindėti tam tikrus dalykus e, partnerystės e, sutartyse kaip įgyvendinti priemonės valstybėse narėse. Taip pat reikia galvoti, ar sanglaudos e, fondus galime naudoti sveikatos apsaugos infrastruktūrai ir kaip, bet e, dėl to reikės kalbėtis su komisija. E, beveik visi e, turbūt e, minėjo tai, kad jaunus žmo, jauniems žmonėms reikia suteikti kuo geresnį išsilavinimą, bet nepamiršti ir profesinio mokymo, mokymosi visą gyvenimą. Taip pat reikia užtikrinti atitinkamą infrastruktūrą. Europos parlamentas turi pagalvoti, kaip viską iškiau išdėsti, kaip susijęti atskiras dalis, kaip užtikrinti, kad Europos e, socialinis fondas ne tik finansuotų švietimą, bet kaip panaudoti fondus, kad būtų galima sukurti būtiną infrastruktūrą. Tai yra svarbu, bus svarbu per ateinantį programavimo laikotarpį nuo 14 metų 2014 iki 2020 metų. Aš E, dar e, norėčiau jūs paskatinti pagalvoti apie veiklos rezultatų rezervą, kaip mes galėtume pozityviau į jį e, pažiūrėti. Buvo numatyta 5 procentus palikti Briuselėje. Ir e, paskui e, bus galima pasakyti, aš viską padariau gerai, duokite man daugiau pinigų. Bet mintis yra tokia, kad 5 procentų rezervas yra numatomas e, atskirai valstybei nariai. Tai nėra lėšų perskirstimas. Ir tai gali būti tam tikra paskata pademonstruoti kūrybiškumą regionui. Tai gali sukurti pagrindą tokioms paskatoms. E, galima paskui bus galvoti, jeigu aš pademonstruosiu didesnį kūrybiškumą, ką daugiau dar galėčiau gauti. Gali būti tai naudinga priemonė atsižvelgiant į sąlygiškumą, nors e, kai kas sako, kad to negalima padaryti, turi daug sąlygų vykdyti, kol gausi iš vis pinigų, bet tai e, tam tikra iniciatyva, Mm, pozityviems projektams, galbūt tai paskatins keitimasi pažangiają praktiką ir tokiu būdu bus galima dirbti veiksmingiau, bus galima išnaudoti visiškai regionų potencialą. Ir manau, kad priemonė eh, Connecting Europe yra labai nebloga. Mes e, taip pat galime per atinančias savaitės ir mėnesius diskutuoti šiais klausimais, nes niekas dar nėra galutinai patvirtinta. Mes galime pagalvoti apie rezultatus, apie tai, kaip pasiekti šioje srityje pažangos. Aš manau, kad jau paminėjau visas temas, kurias minėjote ir jūs, kurios jums svarbios. Jeigu jūs dar norėtumėte kai ką paminėti, jeigu jūsų nuomonė reikėtų ką nors dar įrašyti į reglamentą ar teisėkuros priemonių paketą, tai prisiminkite, kad mes dalyvaujame teisėkros procese mes e, peržėmė pasiūlytus teisės aktus, jų projektus, taigi perduokite savo pastabas. Ir norėčiau Jūs patikinti, kad mes e, vėl diskutuosime, aptarsime pasiektą pažangą. Um, much, Konstantai. Would... Dėkui, Konstantai norėčiau antrojo pranešėjo pono e, Van Nistelroj trumpai pasakyti. Iš tikrųjų labai glaustai, e, ponė Krell e, viską iš esmės pasakė. Vieną dalyką paraštėje, taip sakant, bet galbūt ir ne taip paraštėje. Pereitą savaitę Europos komisija pateikė dokumentą e, mokslo tyrimų srityje. E, nuo 54 milijardų biudžetas jiems auga iki 80 milijardų. Bet iš tiesų 90 ar 93 procentai yra generuojama ar paimama, e, įsisavinama, įsisavinama e, senosiose valstybėse narėse, jų universitetuose ir mokslo tyrimo institucijose. Tad mes turime pagalvoti, kaip suderinti naujųjų valstybių narių gebėjimus, kad jos galėtų konkuruoti dėl tų mokslo tyrimų pinigų. E, iš tikrųjų, e, toj srity jūs turite būti pats geriausias, kad gautumėte tuos pinigus, bet dabar mums reikia labai gerai pasvarsyti, kaip e, tą sąsąją padaryti. Galbūt galime sakyti, kad 14-20 metais mes sukursime kažkokius laiptus link kompetencijos centrų ypatingai naujosiose valstybėse narėse. Galbūt galėtume susitelkti ties infrastruktūros formavimu, e, tarkime, klasterių formą, kad universitetai proaktyviai galėtų e, savo gebėjimus stiprinti. Ta mintis apie laiptus e, link kompetencijos viršūnių yra įdomi. Man būnant Lenkijoje kalbėjau su švietimo uh, E, ministru, e, ministru atsakingu už mokslo tyrimus ir išgirdau, kad jie masto apie tokią lygmę, galbūt galima pagalvoti, kaip teritoriškai tuos dalykus galima po vieno ar kito laiko tarp labiau subalansuoti. Aš nežinau, kaip tai pastatyti, taip sakant, bet esu įstikinęs, kad tą reikia padaryti. Tad prašau, padėkite man. Dėkoju. Lambert, e, šiuo šiandienos diskusiją ir turėtume baigti, dar kartą pasinaudosiu progą du dalykus pasakyti. E, ateinančiais keliais metais mes būsime tam tikroje specialioje padėtyje, tikėkime, kad tai bus pokrizinė padėtis. Tai reiškia, kad ES labai reikės augimo. Bet mes nekalbame apie tą augimą, kuris e, gražintų mus į tą padėtį, kur buvome iki krizės. Mums reikia tokio augimo, kuris remtųsi paskatomis ir veiksniais e, tam tikrais e, našumo patobulinimais. Tai reiškia, kad jeigu mes e, sąjungoje norime turėti tvarias darbo vietas, kurios nebūtų rytoj prarastos didel, e, atitektų dides, didelėms e, besivystančioms e, valstybėms, tai mes turime galvoti apie konkurencingas darbo vietas. Turime galvoti, iš kur tas augimas turi atsirasti ateityje. Žinoma, inovacijas, konkurencingumas, visa tai yra skirtingai suprantama uh, E, Airijoje ir e, skirtingai suprantama skurdžiausiame Bulgarijos regione. Tad reikia atsižvelgti į teritorinę specifiką. Tačiau tikslas yra tas pats. Ir kuo skurdesni mes esame, tuo turime būti konkurencingesni ir novatoriški, kad pasivytume. E, taigi matome tam tikras tendencijas, kad viskas turėtų atitekti turtingiesiems, o visi kiti turėtų tradiciškai toliau investuoti. Tai neteisinga ir mes norime, kad jūs ir jūsų žmonės, jūsų rinkėjai tai suprastų. Norime, kad kalbėtumėte su savo piliečiais, kalbėtumėte su tais, kurie įgyvendina e, sanglaudos politiką vietose apie tai, kas veikia, kas nepasiteisina vietoje. E, ir pasakykite apie tai ir mums. Mūsų regionų vystumo komitetas su nacionaliniais mm, parlamentais ketina sustikti tik tai kitų metų spalio mėnesį, bet nelaukite to. Sakykite mums, ką jūs galvojate, išdėskite savo nuomonę. Jeigu jūs priklausė kažkokiai politiniai frakcijai, jūs galite visada surasti mūsų regione šešėlinį pranešėją iš tos politinės šeimos ir e, veikti per juos. Dėkuoju Jums už e, šį sustikimą ir e, labai tikiuosi tokio nuolatinio bendradarbiavimo, o ne vien tik tai vienkartinio sustikimo per metus. Turiu taip pat Jums pranešti, kad e, prieš vakarienę yra suorganizuotas e, prieimimas. Stengiamės e, truputį pankstinti vakarienę. Nežinau, ar išeis ar ne, bet dabar išėjus iš salės jums teks nusileisti laiptais į Jehudį Menuhin. Foje ten bus nedidelis prieimimas prieš vakarienę. Ir dėkui už dalyvavimą šiandieną. Posėdis baigtas. Ačiū.